Colleague, let's start our meeting. Kolegos, pradėkime posėdį. Pirmiausia, turime patvirtinti darbo atvarkę. Ji patvirtinta. Toliau antras klausimas. Viešai klausimai su Daniel Nui, kur yra priežiūros valdybos pirmininkė ECB. Noriu pasveikinti Danielę Nui. Noriu pasveikinti ją įvykdžius labai svarbu darbą, tai yra visapusišką vertinimą ir e, prižiūrint Europos banko, bankus. Dabar turime aptarti to visapusiško vertinimo rezultatus, taip pat norime išklausyti jūsų dėl tolesnių žingsnių, dėl bendro priežos mechanizmo sukūrimo Šiandien paskelbtas ketvirtin, paskutinė ketvirtinė ataskaita dėl SSM reglamento įgyvendinimo. E, šis, ši ataskaita išdalinta visiems ir rytoj 4 lapkričio ECB pradeda vykdyti pilnai savo priežiūros e, funkciją. Tai yra istorinė diena tiek mums, e, tiek ECB, nes komitetas taip pat nemažai prisidėjo prie bendro priežiūros mechanizmo sukūrimo. Taigi pirmiausia, suteikime žodį Daniel Nui, o po to, kaip įprasta, pateisim, pateisime klausimus, išklausysime atsakymus. Taigi, Daniel Nui, prašom Jums žodis. Ačiū pirmininkė, gerbami parlamento nariai, man labai malonu lankytis Jūsų komitete. Dien, likus dienai prieš ECB pradedant vykdyti priežiūros vaidmenį Europos parlamento ir Europos tarybos E, sprendimai leido ECB suintensyvinti parengiamąjį darbą, kuriant bendrai priežiūros mechanizmą. Visas šis darbas e, bus pademonstruotas rytoj, todėl labai gerai, kad aš galiu Jūs informuoti ir Europos žmonių atstovus, e, galiu informuoti Jūs apie mūsų pasiektą iki šiol pažangą. Pastaraisiais metais, pastarieji metai buvo be nesudėtingiausia ECB tekę metai. Viena iš priežasčių, kodėl mes galime pradėti vykdyti priežos užduotis, yra dėl to, kad sėkmingai buvo užbaigtas visapusiškas vertinimas. Tai buvo sveikatos patikrinimas visai bankų sistemai. Ir dėl to reikia padėkoti tūkstančiams prižiūri, prižiūrėtorių ir auditorių, kurie dalyvavo šiame vertinime. Šis vertinimas suteikė daug detalios informacijos, kurią mechanizmas panaudos ateityje, vykdydamas veiksmingą priežiūrą. Be to, nemažai informacijos buvo paskelbta ir visuomeniai. Skaidrumas yra svarbus elementas stiprinant e, investuotojų pasitikėjimą Europos bankų sistema. Lygiai su visapusišku vertinimu mes atlikome būtiną parengiamą į darbą mechanizmui veikti Tai atsispindi ketvirtinėse ataskaitose, kurias mes teikėme jums nuo praėjusio lapkričio, o paskutinioji ketvirčio ataskaita pateikta šiandien. Imant viską kartu, kelionės ataskaitos rodo, kad ECB sukūrė būtinus veiklos pajėgumus vykdyti priežiūros užduočiai ir todėl man labai malonu šiandien patvirtinti, kad mes esame pasirengę prisimti atsakomybę už bendrą Europos, Eurozonos bankų priežiūrą. Na, o tam, dėl to parlamentą reikia pagirti taip pat. Jūs, kaip teisės aktų prieėmėjai, suvaidinėte svarbo vaidmenį, kuriant ambicingą bankų sąjungą, dėl ko bankų sistema bus saugesnė. Bankų sąjunga turi užtikrinti, kad bankų sistema uh, veiksmingai finansuotų ekonomiką ir taip prisidėtų prie augimo, kuris yra būtina, būtinas e, mažinant neprimtiną e, nedarbo lygį. Dabar noriu detaliai papasakoti apie visapusiško vertinimo rezultatus. Šie rezultatai paskelbti praėjusią savaitę, o po to pakalbėsiu apie pas, paskutinius vėliausius e, parengimojo darbo elementus. Viešas visapusiško vertinimo rezultatas paskelbimas spalio 26 dieną buvo labai svarbi gairė, kuriant naują priežiūros režimą eurozonoje. Institucijos, kurios bus prižiūrimos tiesiogiai ECB, iš, gavo, gavo pradinių žinių, kaip e, ta priežiūra bus vykdoma, nepriklausomai griežtai ir nuosekliai, užtikrinant, kad būtų laikomas aukšto lygio priežiūros standartų visame mechanizme. Šios priemonės vykdymas sukūrė patikimą pagrindą tolesniam bendradarbiavimui su nacionalinėmis institucijomis, o tai yra labai svarbus elementas efektyviai prižiūrint bankus. Na ir pagaliau e, visapuško vertinimo darbas pačiame ECB sustiprino bendradarbiavimą tarp atskirų e, padalinių, kurie atsakingi už priežiūrą, taip sukuriant e, komandinę dvasę. Dabar noriu papasakoti apie apie vispusiško vertinimo rezultatus. Ir čia žinia ir dviejopa. Pirmiausia, vertinimas pasiekė savo tikslų, o antra, nustatytas kapitalo trūkumas turi būti panaikintas tinkamai. Visapusiško vertinimo mastas buvo beprecedentis. Iš viso dalyvavo čia 130 bankų ir bankų grupių. Jų turtas yra vertas 22, 22 trilijonų eurų ir tai sudaro 80 procentų viso bankų turto eurozonoje. E, vadovaujant ECB, čia dalyvavo daugiau kaip 6 tūkstančiai ekspertų iš nacionalinių institucijų ir trečių, privačių įmonių. Na, ir ši priemonė smarkiai padidino skaidrumą, kiek jis susijęs su bankų turtu. Detali peržiūra e, buvo atlikta vertinant 800 konkrečių portfelių, e, daugiau, apie 120 tūkstančių skolininkų buvo išanalizuoti. Na, o ši priemonė leido geriau palyginti bankus tarp valstybių, taikant vienodai detalę metodologiją, skaitant suderintą e, neveikiančių paskolų, blogų paskolų apibriežti. E, ši turto peržiūra parodė, kad e, poveikis bankams sudaro 47,5 milijardo eurų pagal 31 gruodžio, 13 metų gruodžio 1 dieną. Šios korekcijos e, susijusios su e, buhalterinė apskaitytų turtų, e, ypač turint galvoje ypatingosius atidėjinius, iš piso, iš piso rizikingų straipsnių yra 136 milijardai eurų. Derinant kokybės vertinimą su nepalankiu scenarijumi, E, visapusiškas vertinimas e, rodo, kad teoriškai kapitalas gali sumažėti per trejus metus 263 milijardais eurų. Visapusiška apžiūra nustatė 24,6 milijardų eurų trūkumą 25 bankuose. Tačiau 12 bankų jau šį trūkumą e, padengė, išleisdami naujas akcijas 2014 metais, o likusieji bankai turi pristatyti E, kapitalo planus iki lapkričio 10 dienos. Tai yra praėjus dviem savaitėms nustačius kapitalo trūkumą. Ir jie turės šešis mėnesius gyvendinti tuos planus, jeigu e, e, tai nustatyta pagal vertinimą ir per devynis mėnesius, jeigu tai rodo nepalankių sąlygų scenarius. Mes tikimės, kad e, kapitalo trūkumas bus padengtas iš privačių šaltinių ir tik tai tais atvejais, kai tai neįmanoma, kiltų klausimas dėl viešųjų investicijų. Aišku, būtų taikomos valstybių, valstybės paramos e, taisyklės, e, reikalaujančios dalintis visą naštą visiems akcininkams, tačiau Aš esu įstikinusi, kad bankai patys pasinaudos rinkomis ir sukaups reikiamą kapitalą. Visapusiškas vertinimas buvo sutiktas kaip patikimas, patikima priemonė ir e, šiaip e, net ir nebaigus šios priemonės vertinimas e, jau leido bankams numatyti, kad tai, kad priemonės garinti kapitalo pozicijas Na ir kapitalo stiprinimo priemonės jau buvo panaudotos anksčiau ir buvo sukaupta daugiau kaip 200 milijardų eurų nuo 13 metų Liepos mėnesio. Dabar apie kitus parengiamosius veiksmus. Be visapusiško vertinimo ECB dirbo intensyvų parengimą į darbą, kuriant teisinį ir veiklos infrastruktūrą. E, labai svarbus e, teisės aktai buvo patvirtinti per pastaraisiais, per sarosius mėnesius. Sprendimas, pavyzdžiui, atskirti ECB pinigų politikos ir priežiūros funkcijas. Buvo patvirtintas reglamentas dėl priežiūros mokesčių, bet to 15 metų pradžioje mes patvirtinsime reglamentą dėl priežiūros ataskaitų teikimo o viešos konsultacijos prasidėjo spalio 23 dieną. Rugsėjo mėnesį mes paskelbėme gairias apie bankų priežiūrą, kur paskelbėme apie svarbiausius e, priežiūros modelio elementus. Mes sukūrėme priežiūros mechanizmo modelį, pasinaudodami geriausią priežiūros praktiką, praktiką kuri taikoma mūsų narių, siekdami sugerinti nacionalinius požiūrius ir užtikrinti aukštą nuoseklumo lygį. Niekas šių pastangų neatspindi geriau negu kad naujoviška struktūra, e, kurias naudoja mūsų bendra priežiūros, e, priežiūros kom komandos, na, pasiremdamos ECMB ir nacionalinių institucijų darbuotojais. Ir kad parengtume tokį didelio masto parengimą į darbą, mes iki šiol įdarbinome 900 darbuotojų priežiūros direktoratuose ir e, remiamės kitomis pagalbos paslaugomis ECB. E, mūsų ekspertai gavo 21 prašymų e, dirbti šį darbą ir 3000 paraiškų dirbti pagalbinės darbą, pagalb, užpildyti pagalbinės funkcijas. Kai kurie iš naujųjų darbuotojų pradės dirbti šiek tiek vėliau, e, tai yra 90 e, žmonių. Na ir įdarbinimo procedūrą baigsime iki lapkričio pabaigos. 2013 metais, kai pradėjome renkti visapusišką vertinimą, mes tuo pat metu kūrėme priežiūros struktūrą ir e, aš noriu padėkoti ir priežiūros valdybos vardu šimtams darbuotojų, profesionalams ir valdytojams, vadybininkams ECB ir nacionalinėse institucijose. Visi jie dirbo be poilsio mėnesių mėnesius, kad mechanizmas rytoj būt praveik, turėtų veikti kaip nu, numatyta. Mes esame pasirengę dirbti savo darbą ir mes būsime griežti, išvalgus, tačiau e, visus traktuosime vienodai, atskaitingai ir nepriklausomai. Ir šią prasme mūsų įgaliojimai e, numato griežtą atskaitomybę pagal SSM reglamentą, e, pagal sustarimą su parlamentu ir taryba. Ši sistema, ko gero, yra pati plačiausia e, nepriklausomam centriniam bankui, kuris atsakingas už bankų priežiūrą. Tačiau aš manau, kad manome, kad jau pateisiname šios sistemos žodį ir dvasę. Ir aš norėčiau dabar pakartoti du, du dalykus. Pažanga, kuriant bankų sąjungą, e, pasiekta labai greitai. Vos šiek tiek daugiau negu du metai praėjo nuo to laiko, kai Europos taryba nusprendė kurti bankų sąjungą. Mes baigėme uh, visapusišką vertinimą. ECB yra visiškai pasirengęs vykdyti bankų priežiūros funkciją, o parengiamasis darbas dėl bendro bankų problemų mechanizmo sprendimo pasistumėjęs į priekį nemenkai. Tai turėtų padėti prisidėti prie finansų rinko integravimo Europoje Tačiau kitas dalykas yra, kad sustaikymui, sustaikeliškumui nėra vietos. Pirmiausia, turime užbaigti e, bankų, kur yra trūkumai nustatyti rekapitalizaciją. Antra, valstybės narės turi pasiekti rezultatų pagal savo įsipareigojimus, e, nustatyti tinkamą skolimos pajėgumą pagal e, bendrą problemų sprendimo fondą. Na ir aišku, reikia taikyti vienodas žaidimo sąlygas visiems, tai yra suderinti reglamentus, e, kurie būtų įgyvendinami nuosekliai, laikantis bankų priežiūros institucijos taisyklės. Ir mes e, pasitikime šią Europos bankų instituciją, komisiją ir, aišku, jumis, teisės aktų leidėjams, kad būtų sukurta bendra finansų rinka Europos Sąjungoje. Ačiū uždėmesi ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Thank you, Mrs. Nui. Ačiū, ponė Nui. Dabar suteiksime žodį politinių frakcijų atstovams. Pirmiausia, Piedro Zalba Bidegain. Ačiū, pirmininkė. Vienas iš labiausiai piliečius jaudinančių klausimų yra kreditavimas. Tai labiausiai rūpi pietų Europos valstybių gyventojams, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nuo rytojaus jūs imatės atsakomybės už bankų sistemos veiklą. Ar tos priežiūros pakaks, kad pajudėtų kreditai į valstybės, į mažas vidinės įmonės, pavyzdžiui, į Ispaniją. Norėčiau paklausiu, ko dar reikėtų, kad ta sistema veiktų. Bet to norėčiau pasiteirauti apie kriterijus. Ar bus atsižvelgiama į Bazelis 3 įgyvendinimo mastą. Ir apskritai šitas testas nepalankiomis sąlygomis galbūt būtų visai kitoks negu dabar. Thank you for your question. Ačiū už klausimą. Manau, kad e, siekis e, skaidriai e, atlikti visapusišką peržiūrą padės investuotojams užtikrinti, kad bankai, kai kurie bankai pasirūpintų papildomų kapitalu, nes dabar puikiai žinome, kas, kokia informacija yra bankų apskaitos dokumentuose ir bankai galės atlikti savo vaidmenį finansuodami ekonomiką ir mažas ir vidutinės įmonės, kuriams sunkiau pasiskolinti rinkose. Taigi tai yra svarbiausia sąlyga siekiant užtikrinti ekonomikos finansavimą ir manau, kad priežiūros e, institucija atliko jai numatytą užduotį. Bet mes ne vieninteliai E, dirbame šioje srityje, siekdami užtikrinti ekonomikos finansavimą, bandam, dar, dedamos pastangos, kad situacija būtų kiek įmanoma geresnė. Visi susiję veikėjai šioje srityje turės atlikti jiems numatytą vaidmenį. Kalbant apie visapusiško vertinimo rezultatus ir skirtingus rezultatus skirtingose valstybėse. Noriu pasakyti, kad čia svar, svarbu ne atskiros valstybės, bet konkretus bankai. Ir visa eilė bankų turi užpildyti spragą banko kapitale. Tai susiję ir su šalių ekonominė padėtimi šalis, kurių e, ekonominė situacija yra opesnė, e, tose šalise ir bankų situacija yra sudėtingesnė. Ir šios, šio atlikto įvertinimo tikslas buvo ištirti bankų būklę ir pas, užtikrinti, kad bankai turėtų pasirūpintų apsauga nuo, nuo galimų ekonominių sunkumų. Ačiū toliau Renato Sorė. Prezidentė. Ačiū pirmininkė. Italija viena iš tų valstybių, kurioj labai svarbus šito visapusio vertinimo rezultatai ir taip pat vertinimo nepalankiamis sąlygomis rezultatai. Vienam bankui apskritai buvo nurodyta keisti iš esmės situaciją, kadangi jisai netako 40 procentų savo kapitalo. Todėl norėčiau paklausti, kaip reikėtų paaiškinti šitą vertinimą arba testą nepalankiomis sąlygomis. Ir kaip apskritai reikėtų atsižvelgti į bankų situaciją aps, rinkoje. Ekonomistai, verslinkai kelia šitą klausimą nuolat. Kodėl buvo nesižvelgta, pavyzdžiui, į kitus rizikos faktorius? Pavyzdžiui, visiškai neaišku, ar įmonės gali padėti skolinti lėšas bankų sistemoje ir pagerinti bankų apskritai e, portfolio, bet to ilgalaikės paskolos Taip pat išvestiniai produktai arba sutartys dėl išvestinių bankų produktų. Ir visi tie dalykai rodo, kad nesant bendro vertinimo sienos bankas pateko labai keblę situaciją dėl tų ir dėl kitų rizikos faktorių. Todėl visuomenė turėtų suprasti, kaip reikėtų padėti tokiems bankams. Ir taip pat reikėtų labai konkrečiai įvertinti šitų bankų kapitalą. Į šitos bankus pastaraisiais metais buvo nukreipta 300 milijardų eurų ir todėl kyla klausimas, ar taip pat yra atsižvelgta į valstybės subsidijas, kadangi gelbsint bankus jos buvo esminės. Thank you. Ačiū. Dar kartą pakartosiu, kad svarbiausias dėmesys buvo skirtas bankams, neatskiroms valstybėms. Bet atsakydama jūsų klausimą, jūs minėjote Montepaski banką. E, norėčiau priminti banko d'Italiją su Banko detalė susijusius įvykius ir e, procesą teisme praėjusios savaitės. E, praeitie vienas, tas bankas tikrai prastai pasirodė, jis buvo valdomas prastai. Ir tai aktualu, kalbant apie Italijos bankų padėtį. Uh, galiu Jūs patikinti, kad mes at, sąžiningai atlikome savo užduotis, labai skaidriai taikėme metodus, e, taikėme turto kokybės peržiūros metodą. E, ta, ta, ta, ta metodologija buvo viešai paskelbta ir iš tikrųjų šalis, kurios labiau nukentėjo nuo ekonominės krizės, jose e, tai labai atsispindi. E, O kalbant apie riziką, mes vertiname e, riziką e, paskolų portfeliui ir taip pat e, vertiname. Taip pat vertiname trečiojo lygio turtą susijusiu su prekybiniais sandoriais. Taip pat taikėme žinomą modelį, padarėme reikalingas korekcijas, bankų e, situacijos įvertinime neįmanoma įvertinti visų rizikos veiksnių. Mes kalbame apie šimtą bankų grupių 19 valstybių, jeigu įtrauksime ir Lietuvą, nes Lietuvos bankai taip pat buvo vertinami. Rizika, kuri nebuvo įvertinta, bus vertinama toliau kitose etapuose. Kitas etapas tai priežiūros procesas E, pagal antrojo ramsčio reikalavimus numatytus bankams e, su palūkanų norma siejama rizika, paprastai ta rizika vertinama e, atliekant kolegišką peržiūrą. Šis kolegiškos peržiūros procesas šiais metais e, bus pagristas ir šio bankų būklės vertinimo rezultatais Pasitelksime visą informaciją, kurią sukaupėme atlikę išsamų bankų įvertinimą ir e, nacionaliniai prižiūrėtojai turės perimti priežiūros funkciją vietoje. Mes darėme viską, kad pasirenktume tų, būtume pasirengę vykdyti tas užduotis ir kolegos nacionalinėse priežiūros institucijose taip pat dirbo. Taigi tie rizikos veiksniai tikrai nebuvo pamiršti, bet atliekant išsamų bankų įvertinimą mes negalėjome jų vertinti, nes e, tai būtų pareikalavę dar papildomai mėnesių kelių. Dėl valstybės pagalbos situacija yra nevienoda. Jei bankai e, įrodo komisijai, kad jie gali pasitelkti dinamiškais apskaitos lapais. Jeigu apskaitos lapose yra e, įdingos, įdingas turtas e, ir jūs turite daryti viską, kad e, to turto atsikratytumėte ir dinamiškas Ir, ir būtent todėl raginama pasitelkti dinamiškus apskaitos lapus. Ir manau, kad visi, su vis, visus įvertinta buvo e, sąžiningai. Ačiū ir lauksime, kol bus atlikti kiti vertinimo darbai. Toliau EKR vardu Stanilev Odzov. Pani Przewodnicząca, podczas plany kapitałowe Gerbiamas pirmininkas, pirmininkė, kapitalo stiprinimo planai yra susiję su konkrečiomis sutartėmis, su kokiamis priemonėmis, kurios bus taikomos visiems bankams dalyvaujančiam šioje sistemoje, netgi ir tiems, kurių balansas nėra neigiamas. Kai kuriuose bankuose yra buvo konstatuota, kad buvo nesulaikoma apskaitos reikalavimų ir rasta kitokių netikslumų, tačiau norėčiau pas, pasitairauti, kokiu papildomų priemonių bus imamasi siekiant pagerinti situaciją. Be to, kaip atskirti investicinį in, in, bankų investicijas nuo investicijas į verslą, į uh, mažų ir vidutinių įmonių rėmimą. Ar nepribojama apskritai bankų veiklos autonomija tokiamis priemonėmis? Regarding de, de, de capital. Dėl kapitalizacijos planų, e, tai apima uh, E, būtinybę užpildyti spragas e, kapitalo stygių, bet žinoma, mes e, pastelgsime ir kiekybinę ir kokybinę informaciją, naudosime tą informaciją. Ir kaip jūs minėjote, yra numatytos papildomos nuostatos, bendros nuostatos kurios buvo parengtos e, e, atlikus turto kokybės įvertinimą. Iš dalies tai yra nuostatos dėl apskaitos ir mes susitiksime su bankų auditoriais, kad, e, kad reikalavimai keliami apskaitai būtų vykdomi. Taip pat papildomos nuostatos yra susijęs su protingo rizikos, rizikos ribojimo taisyklėmis Tačiau tai svarbu ir, ir kalbant apie Europos bankų priežiūros institucijos vaidmenį. Todėl bankai turi atsižvelgti šias nuostatas valdydami savo portfelius. Taip pat yra ir kiekybinė kokybinę informaciją, pavyzdžiui, bankų vykdoma politika, taip pat jų gebėjimai e, pateikti priežiūros institucijai reikalingą informaciją per trumpą laiko tarpą. Tai taip pat aktualu ir visi šie aspektai bus svarbus. Kalbant apie veiklos atskirimą, struktūrinę bankų reformą, jūs matėte, susipažinote su ECB nuomonė šiuo klausimu. Mes palaikome komisijos pasiūlymus šiuo klausimu su tam tikramis išlygomis. Pavyzdžiui, mes manome, kad būtent tai, apie ką jūs kalbėjote, kad rinkos formavimo veikla, ekonomikos finansavimas turi, turi būti apsaugotas. Ir tai turėtų būti viena pagrindinių banko veiklos ryčių, kaip numatyta Vokietijos, Prancūzijos įstatymuose. Tai yra pasvarbiausias aspektas. Reikia užtikrinti, kad rinkos kūrimas būtų apsaugotas. Taip pat e, siekiame, kad egzistuotų bendros europinės taisyklės, kad uh, kad, kad ne, ne, ne, šiuo atveju negaliotų ats, skirtingos nacionalinės nuostatos, kurios labai iškraipo padėtį. Dabar Alle Group Mikhail Toire. Ačiū, pirmininkė. Atliekant vertinimą nepalankomis sąlygomis buvo vertinimos ne valstybės, bet atskiri bankai. Tačiau vis dėlto to vertinimo išvados parodė, kad kuriuose valstybėse yra pakankamai daug bankų, kurie dar turi daug ką nuveikti, turi didinti savo kapitalą, turi konsoliduotis. Ir be to ataskaitoje nurodoma, kad bankų konsolidavimo procesas gali sumažinti kreditavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms apskritai verslui. Ar jums nekyla panašus nerimas? Ir ar jūs nemanote, kad mažinant kreditavimą, kad reikėtų ką nors daryti, kad šitas kreditavimas verslui nebūtų mažinamas. Jeigu tai atsitiktų, tuomet ekonomika valstybėse narėse taip sparčiai nesigaus. Bet to sisteminės rizikos vertinimas. Ar tu vertinimo metu jam buvo skiriamas koks nors vaidmuo, kadangi šitas e, testas buvo labiau nukreiptas į mikro poveikį, o aš norėčiau pasiteirauti ir apie tą antrinį poveikį, poveikį, pavyzdžiui, visam finansų sektoriui. Excuse me. De If we consider the, the... Jei kalbėsime apie šalis ir e, šalių, šalies veiksnį vertinimo rezultatuose, tai didžiausias krūvis bankams tenka tose šalise, kurių ekonominė padėtis yra ar prasta arba buvo nekokia. Tam tikrų mastų rezultatai, rezultatus apsprendė ir tai, kada šalis, konkreti šalis atsigavo. Tai, pavyzdžiui, kalbant apie Graikijos bankus, džiugina tai, kad jie taiko dinamiškos apskaitos metodą ir laikosi komisijos patvirtintų planų ir ten beveik nėra, tuose bankuose nėra jokių uh, trūkumus stygiaus kapitalo. O Kipre, pavyzdžiui, yra didesnė būtinybė pasirūpinti papildomą apsaugą nuo nepalankių aplinkybių. Taigi toks yra scenarius ir tai yra aktualūs aspektai, jeigu nagrinėsime situaciją konkrečiose šalise, bet kadangi aš esu priežiūros institucijos atstovė, aš beveliu kalbėti apie konkrečius bankus. Kreditų, paskolų teikimas MVI, e, išsam, išsamus būklės įvertinimas ir buvo šankstinė sąlyga, kad bankai galėtų atlikti savo darbą ir aktyviau bendrautų su MVI. Manau, kad dabar iš esmės tas darbas atliktas. Kiti aspektai, kurių ėmėmės. Pavyzdžiui, remiantis parengtomis nuostatomis, netgi prieš pradedant e, šitą vertinimą, e, kalbant apie turto pardavimą, taip pat to, to užsilikusio toksiško turto toksiškų paskolų po, nuo krizės pardavimą. Tai ir būtina, to reikalauja ekonomika. Ir yra tokių verslininkų, kurie yra pasirengę investuoti šiais atvejais. Ir mano vertinimais manau, kad mes atlikome savo darbą, bet kiti veikėjai, kitos susijusios institucijos taip pat turės atlikti savo užduotį, kad tai būtų naujų tramplinų atspirties taškų ekonomikai. Tokia buvo iš ankstinės sąlyga ir ją reikėjo iš, e, užpildyti. Sisteminė rizika, kai atliekamas tok, tokio plataus masto darbas, bankų būklės vertinimas, tai sisteminė rizika yra labai svarbus veiksnys. Mes kalbame apie didžiausius eurozonos bankus. Ir aš neižvelgiu prieštaravimo čia tarp finansinio stabilumo, sisteminės rizikos ir mm, rizikos ribojimo taisyklių. Visos šios priemonės meta pačia kryptimi. Ačiū dabar guė vardu Pone Marisa Matijas. Eu vou voltar também mais. Dėkuoju. Aš norėčiau pasiteirauti dėl nacionalinio tam tikro dalyko dėl Portugalijos banko, kuriame taip pat buvo atliktas testas nepalankiomis sąlygomis. Tiesiog atlikus šitą testą buvo sakoma, kad jokių veiksmų imtis nereikia, kad kapitalo pakanka, tačiau problema yra štai kokia. To testo atlikimo data. Be to yra ir kitų dalykų susijusių su kitu Portugalijos banku, vyksta teismo procesas. Aš manau, kad jūs esate pakankamai informuota ir apie tuos šiame banke vykstančius procesus. Šitas bankas buvo tiesiog padalintas į gerąjį banką ir blogąjį banką ir vieni tiesiog vienas turtas buvo priskirtas tai vadamam blogajam bankui, kitas gerajam bankui, tas pats pasakytina ir apie e, akcininkus. Kodėl vyresni arba didesni dalininkai arba kreditoriai buvo paskirti arba pervesti į taip vadinamą gerąjį banką? Aš nelabai suprantu tokio veiksmo motyvų. Uh, uh, Taip, tai yra nacionalinio lygmens uh, klausimas, nes mes neprižiūrėjome tų bankų, kai ten kilo problemų. Na, o priimti sprendimai buvo vykdomi pagal Portugalijos teisę ir dar užtruks keletą mėnesių, kol mes pradėsime įgyvendinti direktyvą dėl bendro e, bankų problemų sprendimo mechanizmo. Aš iš tikrųjų nelabai ką ir te galiu pasakyti apie tai, kas buvo daroma Portugalijoje. Tai buvo daroma laikantis e, valstybės paramos taisyklių, o tai yra Europos taisyklė šiuo metu. Tačiau šiaip aš tik tai tiek ir te galiu pasakyti. Banko išpirto santo buvo ypatingas atvejis, matyta sukčiavimo atvejais ir čia tai sunku įvertinti. Ir negaliu jums e, e, daugiau pasakyti. Ba Portugalijos bankai dalyvaujančiame vertinime buvo vertinami lygiai taip pat. E taikant tas pačias taisyklės ir e, ieškant kapitalo, tai aišku, taikomas privatus sprendimas, ieškant privataus kapitalo, jeigu tai neįmanoma, tai galbūt galima ir panaudoti viešuosius finansus, vėlgi taikant valstybės paramos taisyklės nuo 15 metų. Direktyvos įgyvendinimas bent jau iš dalies iki pilno įgyvenimo 16 metais bus taikomas. Ačiū. Dabar žaliųjų vardu Svenas Gygaldas. Labadiena, ponė Nui, vėl pas mus atvykus diskusija. ECB suteikti priežiūros funkciją nuo pat pradžių buvo prieštaringa, kilo daug klausimų, mes laikėmės tokio požiūrio kartu su taryba, dėl teisinės situacijos pagal sutartį, tačiau mes labai aiškiai numatėme, kad funkcijų atskirimo tarp fiskalinės politikos reikalingas ir, ir pinigų politikos. Reglamentas labai aiškiai sako, kad tai reikia daryti kaip galima, einant kaip galima toliau. Ir norėčiau paklausti jūsų, ar ECB valdytojų taryba priemė sprendimus ir pakeitė sprendimus, pakeitė sprendimus, kurios buvo prieimus priežiūros pusė. Gal galite pateikti pavyzdžių apie tai ir kokia jūsų patirtis dėl to yra. Antras klausimas. Sutartis neleidžia jums gilintis į klausimus susijusius su draudimu, tačiau kai kurios didelės draudimo grupės yra konglomeratai. Kaip jūs e, taikysite priežiūrą tų konglomeratų ir kaip elgsitės su tomis draudimo funkcijomis, kaip jas atskirsite. Dėl atskirimo pagrindinių funkcijų, tai mes e, gyvendinamą sprendimą, e, kurį prieėmė valdytojų taryba, pavyzdžiui, dėl prieigos prie informacijos, galimo bendradarbiavimo ar trūkstamo bendradarbiavimo tarp skirtingų ECB padalinių dėl tam tikrų priežiūros valdybos e, pareigų. Tai buvo iš pradžių diskusija, e, pradedant e, tą įvertinimą, ar tai yra parengimasis darbas, ar tai jau yra priežiūros sprendimų prieimimas. Kai kurie teisininkai atidžiai išanalizavo tekstą Jų nuomonės, e, turiu pasakyti, išsiskyrė beveik vienodai tarptų, kurie sakė, kad tai yra priežiūros funkcijos, tai turėtų būti neprieštaravimo procedūra, kiti mane, kad tai yra parengiamasis darbas ir reikia taikyti normalią procedūrą valdytojų tarybai, priimant galutinį sprendimą ir taip ir buvo nuspręsta, kad visapusiška, visapusiškas patikrinimas yra parengiamasis darbas ir todėl buvo konsultuojamas su valdančia priežiūros taryba, valdyba, bet e, valdančioji taryba priemė sprendimą taikydama normalią procedūrą. Taip jau įvyko, kad Ne, buvo tai, kad, kad čia metodika tam atskirimui labai puikiai tiko, tačiau buvo akivaizdu, kad priemonės pabaigoje atskiri sprendimai dėl visapusiško vertinimo rezultatų turėtų būti priimti taikant neprieštaravimo procedūrą. Ir taip ir įvyko. Ar jums, ar jūs gerai jaučiatės, jeigu valdančioji taryba ar jos nariai kišasi į jūsų darbą? Ar nėra per daug kišimosi į jūsų reikalus, e, kišantis į priežiūros funkcijas? na, man problemų ypatingų čia nekyla. Dėl konglomeratų mes dirbame su kolegomis EJOPA ir mūsų pozicija yra tokia pat kaip ir nacionalinių institucijų, kurios Anksčiau, kur aš dirbau anksčiau iki dešimtųjų metų, aš dirbau, dirbau kaip bankų prižiūrėtoja. Ir dažnai bankai užsima e, draudimo veiklą, mes bendradarbiaujame su kolegomis, kurie užsima pri, e, draudimo priežiūrą ir tą patį darome ir čia, Europos lygmenių. Na ir dirbama, aišku, su Europos e, draudimo paslaugų teikėjų organizacija. Ir siekiame dar artimesnio bendradarbiavimo, tačiau nekeičia iš tiesų mūsų santykių esmės. Mes norime Europos lygmenių tokio artimo bendradarbiavimo su EIOPA. Aš dalyvau pirmajame sustikime praėjus e, vos kelioms savaitėms, kai pradėjau dirbti Frankfurte. E, kad pradėtume bendrą darbą su draudimo priežiūros institucija ir tai vyksta reguliariai. Ačiū dabar FDD, frakcijos vardu Marko Zanį. Ačiū pirminkė. Norėčiau grįžti trumpam prie klausimo, kurį uždavė ponas Sorų dėl metodikos, kuri buvo naudojama analizuojant bankų veiklą. Aš manau, kad ECB analizė ieškojo iš tiesų neteisingų dalykų ir nepamatė iš tikrųjų tikrųjų egzistuojančių problemų bankų balansuose. Ar ši metodika nėra, ta ne, metod, ar yra iš tikrųjų tinkama Aišku, kad balansuose yra tam tikra kredito rizika. Tačiau ar mes nepamirštame tos, e, to aspekto, kuris e, labai svarbus bankams, tai yra išvestinės finansinės priemonės, jas labai sunku įvertinti, nes e, jos pagristos neskaidriomis struktūromis. Aš manau, kad tikra rizikos analizė kylanti Europos bankams turėtų įtraukti ir šias priemonės, išvestinės priemonės. Pavyzdžiui, e, jūs sakėte, kad e, San Paulo bankas Italijoje e, jo pozicijos yra rizikingesnės, nes tačiau iš esmės jo paskolos dauguma paskolų yra paskola, paskolos verslui. Tačiau, pavyzdžiui, Deutsche Bankas e, savo balansą turi milijardus eurų išvestinių finansinių priemonių. Ir tai yra didžiulė rizika. E, o bendras skaičius, kai jūs minėjote, 65 trilijonai. Taigi, kuris dalykas iš šių dviejų yra rizikingesnis? Be to, Atsižvelgiant į tai, kad krizės metu e, buvo valstybinių intervencijų, pavyzdžiui, Vokietijoje, siekiant paremti Vokietijos bankus, buvo išleista apie 80 milijardų eurų nuo 8 iki 10 metų. Būtent dėl to, kad jų bankai turėjo iš esminių finansinių priemonių riziką. O Italijos bankai turėjo, bu, turėjo būti rekapitalizuoti, tačiau išleista keli milijardai eurų daug mažesnis skaičius. Taigi, iš tikrųjų tikroji programa, problema yra ne paskalos, o iš visinės finansinės priemonės. Na ir pagal, paskutinis dalykas tai yra signalas, kurį siunčia ECB atlikus šią analizę. Viena vertus jis nori e, vykdyti konkrečius manevrus, užsimti įvairiausią veiklą, kad bankai pradėtų finansuoti, teikti kreditus MVI. Ir ši e, turto kokybės peržiūra iš tikrųjų siunčia visai priešingą signalą. Tai yra baudžiami bankai, kurie skolina MVI. Man atrodo, kad e, čia yra tam tikras netikimas su požiūrėje. Well, uh, uh, Aš manau, kad e, rizika įvertinto turto metodika yra teisinga. Vienintelis dalykas, e, kurį turime patikrinti, tai kad bankai, kurie naudoja modelius, kad jų tų modelių įvertinimas būtų e, išvalgus. Šio klausimo nepavyko atlikti, pa, pa, pa, imtis e, per šį trumpą laiką prieš e, turto vertinimą, tačiau tai yra 15 metų prioritetas. Mes peržiūrėsime, iš naujo patvirtinsime bankų modelius, jeigu jie naudoja tuos modelius, kad užtikrintume išvalgų rizikai vertinto turto atspindėjimą. Tai bus e, daroma 18 ir greitai 19 šalių eurozonoje, visoje eurozonoje. Aš nemanau, kad iš esmės finansinės priemonės e, būtinai yra rizgingesnės negu tradicinė veikla. Kai kurie bankai patyrė daug nuostolių naudodami išvesnės priemonės, tačiau daugiau bankų patyrė daugiau e, nuostolių dėl porasto kredito rizikos valdymo. Aš manau, kad e, visos tradicinės e, rizikos ar išvesnių finansinių priemonių rizikos turi būti tinkamai vertinamos, įvertinamos ir švelninamos. Ir būtent tai mes ir bandome įvertinti ir toje visapusoškoje apžvalgoje, nes neskaidriausia rizikos e, rizika yra trečiojo lygio rizika prekybos knygoje, nes ten nėra tokiams priemonėms aiškios rinkos kainos ir naudojami tam modeliai įvertinti jų riziką. Šie modeliai įvertinti per mūsų šitą turto vertinimą. Tačiau jeigu ir būtų draudžiama ateityje prekiauti rizikingiausiamis e, priemonėmis. Tai nėra problema, mes įgyvendinsime tai, kas bus numatyta reglamentuose. Aišku, kad Neturime pamiršti, kad e, didžiausios įmonės taip pat naudoja iš visnės finansinės priemonės, e, formuojant rinką, dalyvauja ir bankai jiems padeda ir tai yra riba, e, reikia užtikrinti, kad būtų tam tikros priemonės prieinamos formuoti rinkai. Ačiū. Bernard Manor. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo e, karjeroje jūs dirbate bankų priežiūros sistemoje. Jūs turėjote galimybę e, imtis kai kurių e, krizės užkardimo priemonių, tačiau prieš 2008 krizę jų nesėmėte. Taigi, e, iš 130 bankų 25 bankuose trūksta kapitalo ir tai yra tikrai, tai reiškia, kad sistema yra pažydžiama ir pri, pri, privačių bankų atsparumo lygis yra prastas ir nedaugelis ne, ne jų taiko dinamišką e, apskaitos metodą. Dėl Taip pat tai susijęs su krizėmis kitose sektoriuose. Todėl būtina atsijėti rizikos veiksnius, kad, kad krizė viename sektoriuje ne, e, nepaskatintų krizės kritomis, kitame sektoriuje. Pone Nui, ar jūs nemanote, kad jūsų e, vertinimas yra pernelyg e, optimistiškas? Aš vėlgi kad egzistuoja skirtingi e, rizikos veiksniai Nemanote, kad, e, kad, kad dabar tokioje situacijoje gali įvykti grandinė redakcija, reakcija. Taip pat e, buvo vertinami e, taupiamieji bankai, buvo, ne, buvo vertinami keturių skirtingų pobūdžių bankai. O kaip su uh, antipaskidesiena, pačiu seniausiu pasaulio taupamojų banku, e, kaip su uh, to, tomis šalimis, kur, m, pavyzdžiui, gyventojai mažai, tik nedidelę dalį savo santaupų laiko bankuose. Taip pat kaip su uh, spekulacijomis rinkose, kaip tai gali atsiliepti padėčiai bankuose. Regardant, uh, en ce qui concerne les... Dėl jūsų klausimo apie įvairius e, nepalankius scenarius, taip pat keletą rizikos veiksnių, jų e, kumulacinį poveikį ir galimybė dėl to, kad tikimybė, kad e, suprastės paskal, paskolų kokybė. Taip pat, kalbant apie tai, kad nesimta priemonių siekiant e, ištaisyti silpnasias bankų vietas, iš tikrųjų tai yra mm, bendras rizikos veiksnių kiekis, bet mes atlikdami įvertinimą ir taikydami įvairius scenarijus, vertinome riziką, kuri būtų įtikinamiausia, kuri būtų didžiausia, ženkliausia. Tačiau tie scenarijai nebuvo mano parengti, juos parengė sisteminės rizikos priežiūros valdyba eurozonos, kuri vertina Eurozonos bankų elgesį ir tie, e, tai, tai buvo testavimo nepalankiomis sąlygomis e, scenarijai ir tuos testus galėjo e, renkti tik tai tos narės, kurios turi balsavimo teisę toje taryboje. E, ar, situacija, ar, ar ta situacija yra nepalankesnė taupomiesiams bankams nei komerciniams bankams. Aš su to nesutinku. Ehm, tarp banko akcininkų atsiras e, pakankamai finansuotojų, kad e, būtų užtikrintas ekonomikos finansavimas. Ir prisiminsime, kas įvyko pastaraisiais metais Italijoje. Kaip žinote, Teisingumo teismas paskelbė nutartį dėl to, jūsų minėto banko veiksmų. Tai būtent tokia, tokia veikla jūs ir piktinatės. Tai kalbame apie netinkamą banko valdymą, e, kalbame apie vieną iš Italijos bankų ir, ir kas sukėlė jo problemas. Ir manau, kad e, laikydamasis e, mūsų reikalavimų tas bankas turėtų pradėti dirbti pelningai. Toliau EPP. Brian Hayes. FDD vardu. Ačiū, noriu pasveikinti ponę Nui. E, vėl atėjusi mūsų komitetą. Visų pirma, norėčiau paklausti štai ko. Sakėte, kad E, bankai, kurio, kuriems stinga kapitalo rezervo, kaip buvo konstatuota, kaip e, jie, jie, jie turi parengti planus, kaip įveikti tas problemas ir ką pakeis bendras priežiūros mechanizmas, kaip pagal tą priežiūros mechanizmą bus galima stebėti, ar bankai gyvendina tuos planus. Ir kokias pastabas teiksite uh, Mm, prižiūrėdami, kaip gyventinami tie planai. Turiu dar porą klausimų. Airijoje e, bankai buvo testuoti nepalankiamis sąlygomis daug aktyviau, intensyviau nei kitų šalių bankai pastaraisiais metais, bet vienas iš mūsų bankų, kaip konstatuota, e, jame trūksta kapitalo rezervo Ir tai tokia pro problema konstatuota šių metų pirmame pusmetyje. Kaip Jūs matote savo vaidmenį, dirbant su bankais ir sprendžiant e, turimas iš praeities e, toksiškas e, paskolas? Pavyzdžiui, kalbu apie toksiškas paskolas. Ar kalbate apie ar tai su ECB, kaip išspręsti tas iš praeities besivelkančias paskolas? Uh, E, toksišką turtą, kaip, kaip, kaip galima spręsti šias problemas, ar kalbatės apie tai su ECB, ar svarstate tokius klausimus ir kaip tas klausimas bus sprendžiamas. Galiausiai e, Jūs neseniai kalbėjote, pasisaky, pasisakėte palaikydama Airijos e, banko poziciją dėl, e, dėl to banko paskolų portfelio. Jūs sakėte, kad reikia įvertinti tų šalių sunkumus e, situaciją, kur, kurie, kurios išgyveno sudėtingą ekonominę situaciją. Galbūt reikėtų lankščiau e, žiūrėti tų šalių padėtį, kuriuose, pavyzdžiui, visiškai nekilnojama turta rinka, joje visiškai nėra jokio judėjimo. Kapitalo E, kapitalizacijos planai, kuriuos bankai turės pateikti iki lapkričio 9 dienos. Mes e, bankams pasakėme, kad ten, kur trūksta kapitalo, mes tikimės, kad bankai pasirūpins tų spragų užpildymu, pasirūpins reikalingų kapitalu. Ir jeigu tai nėra jeigu, nėra, jeigu bankas neišleidžia akcijų, kad uh, užsidirbtų kapitalo, reikia rinktis kitus paprastus sprendimus. Ir tie sprendimai turi uh, užtikrinti bankos, atitikti banko siekį išlikti pelningų, pavyzdžiui, uh, užsitikrinti, pavyzdžiui, jeigu atsarginis kapitalas e, įgyjamas išleidus netinkamomis priemonėmis mes tokiems žingsniams nepritarsime. Mes palauksime, išnagrinėsime bankų parengtus planus, bet tai toks yra principas. Mes tikimės iš bankų tokių sprendimų, kurių dėka bankai taps e, pelningesni, veiks pelningai ir e, bus tinkamai valdomi. Dėl TSB banko iš tikrųjų jame, ja, jam truks, jame konstatuotas kapitalo stygius, bet aš tikiuosi, kad bus rastas sprendimas. Dabartinė banko valdžia dirba, kad būtų surastas tinkamas sprendimas. Dėl būsto paskolų rinkos man buvo užduotas klausimas, ar aš palaikau Airijos centrinio banko priemonės, nes Airijos ba centrinis bankas paprašė tam tikrų lengvatinių priemonių būsto paskolų rinkos labui. Aš sakiau, kad aš palaikau tokias priemonės Aš pati uh, užaugau šalyje, kur toks, to, tokia būsto paskola buvo įprastinis dalykas. Ir tikriausiai tok, tokia būsto paskolą norinčiam e, pasimti asmeniui, tai tikriausiai bus palankesnė galimybė nes įsigijęs būstą asmuo neprims, neprisims visų įsipareigojimų susijusių su nusavybės įgyjimu. Matėme, kaip e, po antrinės būs, paskolų krizės, paskolų rinkos krizės Amerikoje daugelis žmonių nuskurdo. Turime elgtis išmintingai, nes kitaip e, nukentėjęs bankų e, E, sistema ir, ir atsiras daugybė ūkių, namų ūkių, kurie nesugebės e, tenkinti šių reikalavimų. Sosdemų vardu. Just, uh, complete... Jūs pabaigėte labai svarbų procesą. Užbaigėte jį. Tačiau aš norėčiau tiesiog giliau paklausti, pasiteirauti, ar tikrai pasikeitė tų tikslų, kurių tikėjotės. Visai nesnei šiame komitete buvo paskelbta lentelė, kurioje atsispindėjo finansinio sektoriaus e, situacija po krizės ir buvo lyginama ES ir Junktinės Amerikos valstijos. Tiesiog išryškėjo, kad prieš krizę skolinimas buvo maždaug Europoje 120 procentų, o jung, Junktinėse Amerikos valstijose sumažėjo 40-50 procentų nuo BVP, o ES 4-5 procentais. Ir tie e, bendri skaičiai mane verčia tiesiog e, nustepti, suabejoti ir ar iš tikrųjų šitas kapitalizacijos procesas vyksta taip, kaip mes pagėdaujame. Tiesiog e, Man neaišku, kodėl, kodėl šitie testai nepalankomis sąlygomis nebuvo tokie sėkmingi, kaip buvo tikėtasi. Ir būtent aš norėčiau paklausti jūsų trijų dalykų. Pirma, dėl defliacijos potencialaus scenario e, valiutų fondas numato maždaug 30 procentų defliaciją, galvojant apie ateities bankų balansą, manyčiau, kad reikėtų pagalvoti apie priežiūrą šioje srityje. Kitas klausimas, jūs jį užsiminėte iš dalies, jūs kalbėjote, kad reikėtų vertinti ir atitinkamus vidaus rizikos modelius finansų krizės metu mes supratome, kad vadovaudamiesi tik tai šitais modeliais mes padarysime klaidą. Europoje virš 700 bankų tiesiog netitiko tų bazelis 3-3 procentų uh, uh, uh, kriterijaus. Ir aš norėčiau paklausti, kaip jūs toliau modeliuosite riziką, kaip jūs vertinsimėte ir kokį sverto e, rodiklį jūs galvojate taikyti. Mano manimu, svarbiausias klausimas yra tai, kaip jūs. Hard to imagine that a credible stress test in the future. Kaip jūs uh, elgsitės greito skubaus turto išpardavimo atvejais? Kadangi skubiai išparduodant turtą, uh, balanse gali sumažėti pelnas tiesiog uh, pinigų kiekis. Pats nepalankiausias scenarius bandė įvertinti pagrindinės rizikas bankų e, stabilumui. Aš apie mes tai darėme šių metų, galvodami apie šių metų pabaigą, apie 2013 metus. Defliacijos scenarijaus mes tiesiog nevertinome kaip potencialaus, būtent atlikdami šį vertinimą. Visų pirma, pirma, pagal mūsų rizikos vertinimo scenarijų mes bandėme įvertinti ir infliacijos procento poveikį ir taip pat įvertiname infliaciją tose valstybėse, kuriuose infliacija buvo mažesnė negu nulinis procentas tam tikrose valstybėse. Todėl defliacija mūsų manimų kol kas ES valstybėse niekaip neveiks infliacijos ir todėl defliacijos reiškinio kaip tokio mes nevertiname. Dėl rizika pamatuoto vertinimo ir rizikingo turto. 2015 metais dar kartą peržiūrėsime bankų taikomus modelius visoje eurozonoje. Tiesiog bus labai griežtai dar kartą vertinamas bankų turimas turtas ir šitas vertinimas bus vykdomas griežtai, nuosekliai, o dabar kol kas mes vadovaujamės turto vertinimo peržiūrą, kadangi mes e, su atlikę įvertinamą supratome, kad skolintojai turėtų užsitikrinti papildomą adekvatų turto kiekį arba adekvačio turto vertę savo portfelyje. Taigi mes atsižvelgsime į tai tolesnėje peržiūroje, o dėl tokių skubių pardavimų. Mūsų manimu, tas skubų, skubaus pardavimo laikotarpis Europos bankuose baigėsi, tai buvo daroma krizės pradžioje ir jos metu, tačiau puikiai suprantama, kad šitas, šitą turtą svarbu skubiai neparduoti, o tiesiog palaukti, kol jo kaina padidės. Dar turime penkias minutės klausimams. Aš manau, kad tris klausimai per tris minutės galbūt gali būti pateikti, nedaugiau. Merci, monsieur le président. Alain Lamassur, ačiū, pirmininkė. Pone, norėčiau Jūs pagirti e, atlikus šį darbą. Aš kalbėsiu ne apie šį vertinimą, bet apie bendrą priežiūros struktūrą e, pratesdamas pono Gigoldo užduotą klausimą. E, bankų vieningos bankų priežiūros sistemos e, e, siūlymą pateikė parlamentas, tam pritarė taryba ir buvo sukurta e, ši institucija, tačiau taryba neskyri reikalingų finansinių priemonių, kad atsirastų savarankiška Europos bankų priežiūros institucija, bet buvo pasinaudota Europos centrinio banko e, sistemomis. Taigi buvo sukurta gana sudėtinga, komplikuota sistema ir jūs nižodžio nepasakėte apie tai, kaip taryba e, katastrofos atveju e, elgtųsi ir egzistuoja Europos bankų priežiūros institucija, bendrasis priežiūros mechanizmas, kuriam jūs vadovaujate, ir nacionalinės institucijos. Ar atsižvelgiant į šią struktūrą, sistemą, ar, ar jos sudėtingumas nekelia papildomos rizikos? Uh, ar ne per brangu samdyti e, reikalingos kvalifikacijos personalą, atsižvelgiant į tai, kokie atlyginimai mokami tokiuose bankų priežiūros institucijose ir atsižvelgiant į tai, kad bankų priežiūros mechanizmas yra autonomiškas, ar neiškils konfliktų, ne interesų konfliktų, bet tam tikrų konfliktų dirbant toje pačioje veiklos ir tiesioje ACB, bėgant laikui. Ačiū atvirai sakant, sisteminės rizikos e, valdyba, kuri rengia tuos scenarijus, ji parengė juos, bet, e, na, kalbant apie interesų konfliktus, tai aš nesakyčiau, kad interesų konfliktas čia egzistuoja, nežiūrėti, kad aš esu tos, e, tos valdybos narė dėl vaidmenų paskirstimo Europos bankų priežiūros institucijai ir bendrajam priežiūros mechanizmui. Manau, kad e, tas paskirtimas yra labai aiškus ir tai yra labai naudingas sprendimas, nes tai užtikrina galimybę e, stebėti, kaip įgyvendinami e, nuostatai, taip pat kaip tos bendros vienodos tai, visiems taisyklės ir mes tas bendrasias taisyklės taip pat taikome ir vykdydami bendros bendro priežiūros mechanizmo e, procedūras. Ir kažkokių didelių sunkumų čia neiškyla. ben, be, bendrajame priežiūros mechanizme dirba asmenys, kurie yra patyrę bankų priežiūros rytyje. Turime įvairių bankų atstovų atstovų ir yra devinių, devini atstovai, o, o banko atstovai, o kiti e, tos, e, tos tarnybos nariai yra nacionalinių institucijų atstovai. E, kalbu apie priežiūros institucijų prie, atstovus. Ir bendradarbiavimas yra tikrai sklandus, visi esame suinteresuoti, kad darbas vyktų sklandžiai nes, kaip jau sakiau, mes turime galimybę pasitelkti geria, visą patirtį, pasitelkti nacionalinių ekspertų patirtimi ir taip pat priežiūros valdybos specialistų patirtimi ir taip pat šiek tiek e, atsitoliname nuo, nuo, nuo bankų primdami sprendimus ir manau, kad tai tikrai labai naudinga užtikrinant nepriklausomą bankų priežiūrą. Uh, E, aš sakyčiau, kad e, atlyginimai šioje sistemoje, šioje institucijoje nėra tokie kaip bankų darbuotojų atlyginimai ir tai yra normalu, nes mes esame valstybės tarnautojai iš dalies. O kalbant apie bendrai, bendrai priežiūros mechanizmą, mes e, manome, mes tai laikome galimybę įnešti na, visorinės svarbos indėlį į šios sistemos iš jo sistemos kūrimą ir, ir jos pastatymą ant kojų. Nežinau, ar. Man, man atrodo, kad tai tikrai labai naudingas, e, naudinga struktūra. Toliau ponas Fernandas Debaras. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. norėčiau pateikti du klausimus. Pirmasis susijęs su praėjusią savaitę atliktų patik testų nepalankiomis sąlygomis. Jūs konstatavote, kad nėra defliacijos pavojaus ir jūs sakėte, kad ateityje testai bus vykdomi E, pastoviai ir galbūt bus išvengta tokių nelauktų scenarijų. Dabar dėl paties mechanizmo išplėtimo į bendrą Europos bankų sistemą. Galbūt šitas žingsnis leikš, lemtų, kad būtų atsisakyta bankų filialų, kadangi tačiau filialai buvo įsteigti siekiant išvengti krizės padarinių. O dabar mes kalbame apie Europos bankų rinką. Nežinia, ar tai pavyktų padaryti, jeigu nebūtų apskritai pakankamai lėšų šiai sistemai kurti ir apskritai, jeigu nebūtų pakankamai banko kapitalo arba likvidžių lėšų. Dėkoju. Iš tikrųjų, dėl defliacijos nebuvo atlikti testai, tačiau, žinoma, netiesiogiai tam tikrų testo elementų buvo susijusių su potencialia defliacija. Buvo bandoma įvertinti konkrečius ES bankus, ypač tuos, kuriuos buvo siūloma rekapitalizuoti. Mums svarbu buvo taikyti holistinį požiūrį į visą situaciją. Dėl testų priežiūros e, kontekste šitie e, vertinimai nepalankiomis sąlygomis e, mūsų manimai labai svarbus ir jie bus nuolat atliekami ir ateityje. Ir žinoma, reikėtų pirmiausia apsispręsti nuo to, kaip elgtis su rezultatais, kaip juos skelbti ir apskritai, kaip konkrečiai įgyvendinti šitą uh, vertinimo nepalankiausiomis sąlygomis e, mechanizmą. Ar kyla problemų dėl to, kad kol kas nėra vieningo e, banko problemų sprendimo mechanizmo įgyvendinimo visos ES bankų mastu, šiuo metu tokių problemų nekyla, tačiau mano manimu mes tiesiog turime tikėtis, kad bankai patys ras lėšų e, rinkoje, privačių lėšų rinkoje sugebės atkurti savo kapitalą, o kita vertus taryba e, Ekofinas taip pat yra įsipareigojusi uh, E, padėti e, atkurti bankų sistemą, tačiau viskas priklauso nuo direktyvos dėl bankų pertvarkos ir e, bankų problemų sprendimo mechanizmo įgyvendinimo. Taigi, gali būti tokių situacijų, kai reikės rekapitalizaciją atlikti tiesiog prevencijos tikslais. O tai reiškia, kad bankas galėtų tiesiog kreiptis 2015 metais į atitinkamą bankų e, problemų sprendimo e, fondą ir prašyti jo lėšų Tačiau aš esu įsitikinusi, kad bankais patys ras sprendimų privačioje rinkoje ir padengs savo likvidumo spragas. Krycijos EPP. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paklausti apie šešėlinės bankininkystės procesus Atrodo, kad kuo mes labiau reguliuojame bankų sektorių, tuo daugiau atsiranda šešėlinės bankininkystės. Todėl norėčiau pakalbėti apie įvairias bankinės korporacijas, įvairias bankų unijas, kurios dirba panašiai kaip ir tradiciniai bankai. Norėčiau paklausti, ar tai nekelia Europos bankų sistemai kokio nors pavojo, pavojaus. Mes tiesiog bandome įvertinti sisteminę riziką, tačiau galbūt taip elgdamiesi, leisdami plėtoti šešėlinį bankininkystį, sukūrėme ko gero daugiau šešėlin, e, sisteminės rizikos. Bankų sistemos griežtesnis reglamentavimas jūsų manimų daro patrauklesnę šešėlinę bankininkystę. Todėl mes pritarėme Europos komisijos pasiūlytoms priemonėms stebėti ir vertinti šešėlinės bankų sistemos keliamą riziką ir siektami tiesiog tarptautiniu mes metu įsteigti tam tikras priežiūros tarnybas. Mes tiesiog norime atlikti tos šešėlinės bankinystės stebėseną. Tai mes galime daryti. Bazilio komitetas suteikia tokius įgaliojimus ir mes taip pat netiesiogiai galime stebėti šešėlinę bankininkystę per mūsų atliekamą bankų e, stebėseną kadangi šešėliniai bankai taip pat naudo, naudojasi bankų sistema, bankų sistemos paslaugomis ir todėl mes atlikdami tiesioginį bankų stebėjimą, stebėseną, monitoringą, taip pat galime stebėti ir šių bankų institucijų veiklą ir jas netiesiogiai kontroliuoti. krizės pradžioje 2007-2008 metais mes susidūrėme su panašiais reiškiniais, tačiau tuo metu mes nesėmėme. Ne, ne, ne, netlikome tiek stebėsimas, kiek tai darome dabar. Madame Louis Kostas Mavrydis, ačiū pirmininkė, ponia Luiza. Uh, Nudnoji, nu, labai malonu Jūs čia matyti. Vėl turiu tris pastabas. Pirmiausia, noriu, kad patikslintumėte savo komentarus dėl bankinės sistemos Kipre. Antra, kaip sakė kolega Fernandesas, e, pratesdamas jo mintį noriu užduoti klausimą. Interviu, kuris paskelbtas vakar, jūsų paklausė apie skeletus bankų balansuose. Jūsų atsakymas buvo labai aiškus. Ne, tokių nėra. Tuo pat metu aš pastebiu, kad kai kurie bankai išlaikė testus, turi blogų paskalų, kai kurie konkretus bankai, kurie sudaro apie 40, sudaro apie 40 procentų, kas negerai. Jeigu ne testai, tai kas blogai, ar blogai apskaitomos tos blogos paskolos. Ir paskutinis komentaras, jeigu aš pats pasiskolinu pinigų čia Briuselėje, tam pačiam dalykui aš turėsiu mokėti 2 procentus. Jeigu prašau paskolos Kiprė, manęs paprašys e, bent 3 kartus daugiau. Kas yra negerai? Čia yra šalies elementas, banko elementas reguliavimo arbitražo elementas ar dar kažkas? Ačiū. Uh, Dėl Kipro. Iš tikrųjų, nepalankus scenarijai uh, buvo parengti pagal 13 metų situaciją, kuri jau tuomet buvo gana įtempta. Apskritai, rengdami testus nepalankomis sąlygomis, mes girdime, kad e, tie metai netinkami. Tai buvo man mūsų blogiausi metai. Tai ne visada tiesa, bet Kipro atveju tai buvo iš tikrųjų tiesa. Ir turint tai galvoje, Kipro bankai turėjo tam tikrų trūkumų, kapitalo trūkumai, kurie buvo jau dengiami, išleidžiant akcijas, Ir tai, mano galva, visai gerai. Tai yra taip atstatomas pasitikėjimas, nes rezultatas geras, jeigu gali dalyvauti platesniuose bandymuose, kurie yra e, gana griežti, remiasi bendra metodika. Kai dėl skeletų spintoje, tai Ar buvo dalykų, kurie paslėpti nuo kokybės, turto kokybės peržiūros? Aišku, kad mes neįvertame visos rizikos bankuose, bet toms rizikoms, kurias įvertinimo, tai yra kredito rizika, rinkos rizika, netokia skaidrė, bet E, netokioms skaidrioms priemonėms, kurios vertamos pagal modelius, tai mes, mano galva, labai griežtai pasidarbavome ir aš visai esu patenkinta rezultatais. Yra rizikų, kurios nebuvo patikrintos, pavyzdžiui, teisinė rizika, įsipareigojimų rizika kai kuriems bankams, na, tai neįmanoma buvo įvertinti. mes jų nevertinome ir negalime, taip pat negalime to padaryti. Dėl blogų paskolų, taip, kai kurie bankai, kuriuose šalise, šalise, kuriuose buvo sudėtinga ekonominė situacija, turi nemažai blogų paskalų, paskolų. Kad padengtų tas paskolas, tą riziką, jos turi skirti didelį didelius atidėjinius. Todėl tai, tačiau tai nėra skeletas spintoje, tai yra žinoma rizika ir ji yra padengta, kaip ir turėtų būti padengta. Tačiau tam, kad bankas būtų tvarus per ilgesnį laikotarpį, jis turi grįžti prie prie pelningumo, turi vėl pradėti dirbti pelningai dėl to, kad yra dideli skirtumai tarp palūkanų, kurio, kurių reikalauja už panašias paskalas bankai skirtingose šalise. Aišku, tai yra krizės pasiekmė ir ECB pinigų politikos. Ir e, šis visapusiškas vertinimas, kuris investuotojams ir rinkai pateikė daug detalios informacijos, turėtų padėti sumažinti palūkanų skirtumus. Tačiau, aišku, viskas priklausys ir nuo reformų šalise, kur reikia reformų, nuo jų programų ir planų sėkmės. Aš galiu įsipareigoti padaryti kažką tai kaip priežiūros institucija, tačiau mes ne vieninteliai čia veikia. Ačiū toliau, Eva Paunova. Ačiū, ponė Nui. Nu, Bankinė sistema mano šalyje Bulgarijoje atlaikė finansų krizę pakankamai neblogai. Ir buvo manoma, kad ji yra atspari ir gerai kapitalizuota, kol pastaraisiais mėnesiais nebuvo pradėta atsiminėti masiškai indėlių ketvirtajame pagal dydį bankę ir tai sukėlė labai didelę bankų krizę, didžiausią krizę po, 90, po dešimtojo dešimtmečio Bulgarijoje. Noriu pristatyti situaciją, kad mano klausimas būtų aiškesnis. Tačiau po masinio atsijėmimo indėlių vyriausybė nutarė, bandė, nusprendė e, sustabdyti banko įsipareigojimų vykdyti, įskaitant e, ir prieigą prie garantuotų indėlių. Dėl tos priežasties nu, rugsėjo mėnesį komisija pradėjo pažydimo procedūrą dėl Bulgarijos veiksmų, kad ji gyvenina e, indėlių garantijų sistemos direktyvos. Neseniai buvo paskelbti tarptautinio audito rezultatai, kurie parodė, kad bankui reikia nurašyti šiek tiek daugiau negu 2 milijardus eurų, nes o e, jis turi 3,4 milijardus eurų turto ir tik 13 procentų paskolų yra padengta tinkamų e, užstatų. Na ir politikai ir ekspertai sutarė dar Liepos mėnesį, kad reikia procedūrą, pradėti procedūrą įstoti į bendrą priežos mechanizmą. Bulgarijos bankas teigia, kad jis pradėjo kontaktuoti su ECB, kad pradėtų procedūrinius žingsnius. Tačiau nuo to laiko institucijos tyli dėl pažangos. Trečio ir ketvirtoji ketvirtinės ataskaitos e, teigia, kad kai kurios valstybės nori prisijungti prie mechanizmo ir rengiami dvišaliai susitikimai, kad dėl, būtų kalbamas apie prisijungimą prie mechanizmo. Norėčiau sužinoti, ar ECB žino apie situaciją Bulgariją, ar e, jis stebi pokyčius, ar buvo dvišalių sustikimų, e, kokioje, kokiame etape yra diskusijos, kadangi artimas bendradavimas reikalauja teisėkuros pokyčių, ar ECB e, rengia pasiūlymus dėl įstatymų pakeitimų, na ir turint galvoje, kad ne visi bankų sąjungos yra baigti, ar toks e, neurozonos narių prisijungimas prie mechanizmo yra naudingas? Atsakymas taip, aš žinau, mes žinome apie situaciją bankinėje sistemoje Bulgarijoje dėl galimo prisijungimo prie mechanizmo, tai yra įvairių žingsnių, kurios reikia žengti, kad būtų galima prisijungti prie šio mechanizmo toms šalims, kurios nenaudoja euro valiutos. Pirmasis žingsnis yra pateikti prašymą ECB bent prieš penkerius mėnesius iki tikimo norimo dalyvavimo. ECB, kiek, kiek žinau, Bulgarija dar nepateikė tokio praneš, prašymo. Aišku, mes esame pasirengę bendradarbiauti ir iki formalaus prašymo pateikimo mes esame pasirengę atsakyti į klausimus ir padėti Bulgarijos kolegoms, jeigu jie prašytų pagalbos. Aš nesugirdėjosi, kad e, toks prašymas būtų buvęs pateiktas, tačiau tai nereiškia, kad tai nevyksta, nes mes reguliariai sustikime su Bulgarijos e, kolegomis kitose formuose, tačiau jeigu kol kas prašymas yra pateiktas, tai jis tikrai nebuvo formalus kol kas. Ačiū ir paskutinė analiz dots. Ačiū už jūsų pasisakymus, komentarus. Noriu paklausti apie iššūkius, e, kurios patirėte sujungdami turto įvertinimo peržiūrą ir išbandymo nepalankiamis sąlygomis. Aš norėčiau išdėstyti tris probleminius dalykus, kurie čia kyla. Nes turto įvertinimas vertina tik tai dalį paskolų knygos ir dėl to gali būti probleminių paskolų balansuose, kurio, kurios nėra įvertintos. Antra, idealiame pasaulyje būtų galbūt protinga, kad turto vertinimas būtų atliktas pirmas, o po to jo rezultatai būtų panaudoti išbandymų nepalankomis sąlygomis, o šiuo metu abu testai buvo vykdyti paraleliai. Tai reiškia, kad išbandymas nepalankomis sąlygomis negalėjo panaudoti e, turto vertinimo rezultatų. Aišku, yra taisyklės pagal rinkos piknaudžiavimo direktyvą ir kiek suprantu, ECB negalėjo pat iki galo atskleisti turto vertinimo rezultatų bankams. Ir dėl to ECB gali pats spręsti, ką, kokius rezultatus pateikti bankams ar nepateikti. Tai turim galvoje tos tris klausimus. Kiekvienas iš jų gali, gali daryti poveikį viso proceso efektyvumui. Taigi, ar esate įstikinę, kad jūsų naudoti metodai yra tinkami? Žinoma, aš atsižvelgiu į tai, kad jūs negalėjote įvertinti kiekvienos rizikos, bet ar manote, kad šis vertinimas buvo toks visapusiškas, koks jis turėjo būti? Ačiū. Taip, aš manau, kad mes kiekvienoje bankė peržiūrėjome tam tikrą procentą balanso. Apie 60 procentų. Taigi, tai yra nemažai atliekant šį turto vertinimą. Visai atskirai sakate, kad e, tinkamas e, saka turėjo būti būtent e, turto tikrinimas, po to kiti žingsniai, stres testas ir panašiai. Iš tiesų buvo gana sunku. Reikėjo dėti daug pastangų protingiems žmonėms, ypač finansinio stabilumo skyriui ECB, kad jis sukurtų tinkamą modelį, tačiau mes padėjome stres testų, mm, žvelgiant e, į skaičius gautus iš bankų, po to kokybės patikinimo procese mes įskaičiavome ir turto tikrinimo pasiekmes, po to apskaičiavome iš to, ką mes turėjome rezultatus, kokius turėjome, pakeitėme tam tikrus parametrus. kad apskaičiuotume, kokios, kokie yra būtini atidėjiniai. Manau, kad mes e, tikrai pasidarbavome neblogai Jeigu manome, kad kai kuriuose bankuose turto vertinimo pasakmes yra labai didelės, didesnės negu kitose bankuose, tai žinoma, mes galime po kelių savaičių nusiųsti inspekciją vietoje ir patikrinti, tuos likusius 40 procentų balanso, kurių nepatikriname per turto tikrinimo procesą. Taigi viską sužinosime anksčiau ar vėliau. Tačiau mes neturėsime vykti į kiekvieną banką, o tik tai į tuos bankus, kuriems reikia didžiausių korekcijų. Taigi mes galėsime panaudoti žmogiškosius išteklius ten, kur jų labiausiai reikia. Ir aš esu įstikinusi, kad mes padirbėjome puikiai. Sunku buvo. Buvo momentų, kai aptarnėjome e, mūsų bendrą metodiką ir aš nelabai optimistiškai buvau nusteikusi dėl to, ar mums pavyko rasti tinkamą metodiką, tačiau tikrų, iš tikrųjų kolegos dirbo puikiai. Dėl rinkos piknaudžiavimo direktyvos tai nėra labai skirtingas dalykas nuo to, kas vyksta per inspektavimus vietose banko, bankuose. Yra šiame vertinime įvairių dalių. Pirmiausia, turto vertinimas, kur galima patikrinti, ar nėra piknaudžiavimo, neteisingos veiklos. Jeigu taip yra, tai tuomet reikia situaciją taisyti iš karto, nes netink, neadekvačios sąskaitos yra rimta e, problema. Ja taisyti reikia nedelsant, nėra jokios maržos. Antroji dalis yra išvalgus e, atidėjinių skirimas, pavyzdžiui, e, numatomam, numatomams nuostoliams, numatomiems ir taip toliau. Čia yra erdvės daugiau, jeigu rizika yra ženkli, tai reikia apie tai paskelbti rinkai. Tačiau čia yra daugiau erdvės e, tam tikriems sprendimams, negu kad apskaitos dalyje. Na, aišku, kad reikia tam tikrų buferių, kad e, galima būtų atlaikyti ekonominės padėties blogėjimą. Tai yra grinai e, rizikos vertinimo scenarius. Tai ir būtinybė informuoti rinką. Tai čia dar daugiau yra erdvės pasirinkti vieną ar kitą būdą. Taigi visas procesas buvo suformuotas tokiu būdu, kad tuomet, kai bankai gavo pirmą rezultatą, tai buvo pateikti tam tikrais blokais. Ir tie rezultatai buvo laikini, kol nebus užbaigtas turto tikrinimo procesas. Ir vis tai buvo bankų rankose. Jeigu jiems atrodė, kad jie turi informuoti rinką, tai jie galėjo tai padaryti. Mes negalėjome slėpti daryti to ar nedaryti. Tai yra pačių bankų vadovų atsakomybė. Man atrodo, kad jie padarė tai, ką turėjo padaryti. Ir aš esu pakankamai patenkinta tuo, kas buvo padaryta, nes vadovantis šią direktyvę, man atrodo, viskas buvo padaryta tinkamai. Pirmininkas, labai ačiū. Man atrodo, kad šis pokalbis buvo tikrai labai įdomus ir svarbus. Dėkojame Jums už Jūsų nuveiktą darbą ir linkime sėkmės Jums pradedant vykdyti naujas užduotis nuo rydienos. Ačiū kol kas už puikų darbą. Dėkuoju už atvirumą, pripažįstant, kad yra tam tikros manevro laisvės e, tobulinant sistemą ir mes procesą stebėsime atidžiai ir galiausiai sėkmės jums einant naujos priežiūros funkcijas. E, ir eilinis mūsų susitikimas bus kitų metų e, pirmoje pusėje. Okay, now we can move to the next point. Perneme prie kito darbo tvarkės punkto. Ir toliau vyks diskusijos dėl konsultacijai, konsultacijai su mumis pristatyto dokumento. dėl statistinės informacijos rinkimo Europos centrinėme banke. Pranešėjęs esu aš pats ir suteikiu savo žodį. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nes jau aptarėme e, pakeitimus pasiūlytus šiam pasiūlymui pakeisti reglamentą dėl statistinių duomenų rinkimo ACB, nes tuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į naujas ACB funkcijas, po to, kai sukurt, buvo sukurtas bendrasis priežiūros mechanizmas ir pagal numatytas procedūras mes turime pritarti, patvirtinti šį pakeitimą pagal šį pakeitimą ECB galės disponuoti konfidencialią informaciją, atlikdamas jam patikėtas naujas užduotis rizikos ribojimo, protingo rizikos ribojimo priežiūros rytyje. Ir, ir taip pat rinkdamas šią statistinę informaciją, Europos centrinis bankas bendraus su nacionaliniais centriniais bankais Ir mano pranešimo projekte yra tik tai du pakeitimai. Visų pirma, siekiama apriboti naujai sutekiamas galės tik tai konfidencialiais e, duomenimis, apsiriboti tik tais duomenimis, kurie perdodami ECB, o ne kitoms institucijoms. Ir antrasis pakeitimas numato, kad e, institucijos teikiančios konfidencialią informaciją SAB privalantis visų saugumo priemonių, kad informacija būtų apsaugota. 21 pakeitime kalbame apie būtinybę mm, atsižvelgti į šią būtinybę į šią... ir valstybėms narėms numatoma prievalė apsaugoti ECB siunčiamą informaciją. Sulaukėme 19 pakeitimų. Uh, dauguma jų turėtų būti vertinti pagal tai, ar mes sutarėme išplėtoti, ar mes sutinkame išplėtoti konsultacijų aprepti ir kalbėti ne tik apie e, papildomų užduočių sutikimą, bet ir kalbėti apie paties reglamento keitimą. Taigi kreipiuosi į komiteto narius ir klausiu, ar, ar, ar, jūs, ar jūs pritartumėte tokiam siūlymui. Kai kurie, kito, kurios kitus pakeitimus turėtų pakomentuoti autoriai. Ponas Balts siūlo tris pakeitimus - penktąjį, šeštąjį ir aštuntąjį. Kalbant apie penktąjį pakeitimą dėl atitinkamų nuostatų įtraukimo, dėl duomenų rinkimo ir būtinybės atžvelgti į ES teisės aktus. Noriu, kad jūs apsvarstytumėte tokio siūlymo būtinybę. Ar tikrai manote, kad reikia rašyti šiuos papildomus žodžius? Šeštasis pakeitimas dėl e, e, duomenų teikimo kanalo. Man nėra aiškiai apibrieštis tokio kanalo. Aštuntasis pakeitimas, dėl aštuntojo pakeitimo aš visiškai pritariu šiam pakeitimui. Sutinku su jumis ir manau, kad tai būtų naudinga. Būtų naudinga įtraukti nuorodą į e, būtinybę siekti proporcingumo. Kiti pakeitimai. E, ponas Fernandės pakeitė keletą pakeitimų. Jų tikslas išplėtoti konsultacijų proceso aprepti mastą. Ir čia. Ir tai vėlgi susijęs su, su mūsų sprendimu, ar mes norime eiti tą kryptimį. Jei taip, jei kolegos sutinka, kad reikia eiti tokia kryptimi, norėčiau išklausyti jūsų pastabų. Uh, Ketvirtasis pakeitimas. Manau, kad siūlymas paskelbti, kad galime atšvelgti siūlymą paskelbti konkrečias e, informaciją teikiančių e, agentų grupės ir taikomas išimtis. Nemanau, toliau devintas pakeitimas yra toks nereikšmingas, kuriam galime pritarti. Dešimtas pakeitimas yra rimtas pasiūlymas, bet iš principo aš e, ne, ne, neprieštarauju siūlymui įtraukti neapdorotus duomenis. Toliau, vienuoliktasis pakeitimas e, palyginamųjų statistinių e, duomenų analizė, man atrodo, e, ir ECB ir taip ją renks. E, atsargiai vertinu 12 pakeitimą, siūlymą viešai skelbti pažeidimų nagrinėjimo ataskaitas. Manau, kad čia kalbame apie tikrai opius dalykus. 13 ir 14 pakeitimai, mano nuomonė, nėra būtini, nes manipuliac... manipuliavimas duomenimis ir duomenų klastojimas yra jau. Uh, aptartas neteisingų, netikslių duomenų apibrieštyje. 15, 16, 17 pakeitimuose siūloma padidinti numatomas baudas. Tai netitinka e, automatinio atnaujinimo mechanizmo, kaip siūloma 20 pakeitime. Manau, kad 18 pakeitimui galime pritarti. O 19 pakeitimas e, dėl, dėl tų baudų panaudojimo, man atrodo, turėtų, susisiūlymas turėtų būti ne čia. Taigi tokie yra mano siūlymai, dabar esu pasiruošęs išklausyti jūsų siūlymų ir taip pat atsižvelgti į juos, atsižvelgti juos rengdamas kompromisinius pakeitimus. Ponas Balts. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už puikų darbą. Aš taip pat kalbėsiu trumpai ir pasakysiu, kad manau, kad konfidenciali informacija turėtų išlikti konfidenciali ir todėl aš pritariu pranešėjų pakeitimams kaip jie ką tik buvo pristatyti. Tačiau vis dėlto norėčiau išreikšti savo nuogastavimus dar kartą dėl to, kad Europos centrinio banko duomenų bankas gali tapti labai išsamus. Jau aną kartą mes kalbėjome, kad proporcingumo principas yra labai svarbus, jūs taip pat paminėjote jį kaip vieną iš svarbiausių. Mūsų manimu reikėtų E, nenumatyti griežtos prievolės pateikti statistinius duomenis mažoms ir vidinėms įmonėms teikinėti ataskaitas, kadangi jos būtų tiesiog daugin, būt dauginamos. Todėl aš pritariu jūsų pasiūlymam dėl penktojo ir pe, šeštojo pakeitimo, kad būtų elgiamasi kaip ir anksčiau, tai yra kaip yra įprasta. Be to, pabaigoje nereikėtų šitų nuostatų leisti centriniam bankui kaip nors sušvelninti arba nukrypti nuo jų. Dėl nuobaudų didinimo aš abejočiau dėl to o, o, siūlymo, kadangi gali atsitikti taip, kad tiesiog prie sumos bus prirašytas nulis. Aš manyčiau, kad turėdami omenyje, jog šitas tekstas bus teisės dokumentas, turėtume labai atsargiai siūlyti tokio pobūdžio pakeitimus. Dėkuoju. Aš nematau daugiau norinčių pasisakyti. EKR frakcijos vardu prašau. Kei. Okay. Ačiū. Iš tikrųjų, aš iš AKR frakcijos. Neturiu daugiau ko pridurti prie pirmininko pastabų. Kaip jau sakiau, per keitimąsi nuomonėmis aš manau, kad visi prižiūrėtojai turėtų naudotis kiek įmanoma tikslesniais statistiniais duomenimis, tai užtikrins geresnę, kokybiškesnę priežiūrą. Sutinku su pirmininku dėl siūlymo išplėtoti konsultacijų uh, aprepti, tas klausimas e, turėtų būti aptartas atskiro, at, kita, kitame kontekste. Aš sulčiau čia apsiriboti tai tik tai priežiūros mechanizmu. Galbūt pasirodysiu pedantišką, bet noriu pasakyti, kad pranešimas, kurį netrukus varstysime, kurio pranešėja aš esu, norėčiau paraginti dėl to e, pakeitimo, 19 pakeitimo autorių Fernandėse, pasirūpinti, kad šis pakeitimas nusekliai atitiktų siūlymus tam mano pranešimui pranešimui, kad mes užtikrintume, jog eitume visi vieną kryptimį. Galbūt galėtume tą siūlymą aptarti, svarsydami kitą pranešimą. Tai būtų naudinga. Ačiū. Indeed, yes. Now, now for the ALDE, excuse me. Taip. ALDE vard, frakcijos vardu pona, ponia Kora. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu trumpai. Bendrais bruožais prioritetai būtų užtikrinti domenų konfidencialumą ir taip pat e, pusiausvirą. Mes norime, kad nebūtų sukurta papildomų e, papildomos naštos, papildomų reikalavimų ekonomikos subjektams dėl inform, teikiamos informacijos konfidencialumos taip pat manome, kad tai labai svarbus dalykas ir pritarsime tiems pakeitimams, kuriais siekiama užtikrinti didesnį konfidencialumą e, tų domenų, papildomų domenų, kurie bus teikiami dėl pusiausviros. Svarbu, kad nauji reikalavimai būtų subalansuoti ir mes norime, kad nebūtų sukurta papildoma nereikalinga našta ekonominiams subjektams ir palaikysime pakeitimus įnančius šią kryptimį dėl sankcijų sankcijos už tai, kad e, nebus suteikti tikslus duomenis. Tos sankcijos turi būti paprastos, aiškios ir veiksmingos ir ne per didelis. Jeigu bandytume labai ženkliai griežinti, didinti sankcijas, tai būtų neproporcinga. Ir manome, kad tai komplikuoti sistemą ir tai neužtikrintų pridėtinės vertės. Tai tiek būtų, pirmininkė, ačiū. Thank you. Now for the GUE. Ačiū GUE frakcijos vardu. Marisas Matijas nematau. Ne, nėra norinčių pasisakyti. Svenai. Ne. Honas, ar jūs norite pasisakyti? Ne? Manau, kad galime daryti išvadą, kad diskusijos įvyko. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus ir už tai, kad palaikėte pranešėjo pasirinktą liniją, sieki užtikrinti didesnį duomenų konfidencialumą. Ir aš visiškai pritariu kei išsakytai minčiai ir aš apie tai kalbėjau. Manau, kad sankcijų, iš, iš sankcijų sukaupt skirtų pinigų panaudojimo klausimą turėtume aptarti kitame kontekste, o e, dėl sankcijų griežtinimo pritariu net kelių frakcijų išsakytai pozicijai ir bendrais bruožais. Suprantu, kad yra bendras siekis pernelyg neišsiplėsti pakeitimuose, neiš, ne, ne, nedidinti pakeitimo aprepties. Ir pritariu pono Balco komentarams dėl pusiausvėros, už, siekia užtikrinti pusiausvėrą dėl aštuntojo pakeitimo ir dėl pridėtinės vertės, tai jeigu tai būtų kaip mm, papildomas reikalavimas, galime tai svarsyti. O šeštąjį pakeitimą dar galėsime apie jį kalbėti, bet bendrais bruožais vertinat, sakyčiau, kad yra sutarimas dėl to, kokia kryptimi norime eiti ir yra bendras sutarimas prireikus e, aš parengsiu kompromisinius pakeitimus. Tai tiek. Baigėme šio pranešimo svarstymą. Balsuosime lapkričio 11. -ąją tuomet, kai balsuosime ir dėl kito susijusio pranešimo, dėl Europos centriniam bankui suteikiamų galių taikyti sankcijas. Ir žodį norėčiau suteikti pranešėjai Keis Winburn. Ačiū. Noriu padėkoti visiems už pranešimui pasiūlytus pakeitimus. Iš, yra, iš viso jų yra tik 25. Manau, kad neprireiks daug laiko jų aptarimui. Yra bendras sutarimas tuose pakeitimuose ir aš pritariu beveik visiems e, kolegų pakeitimams su keliomis išimtimis. E, Prieštaringiausias rytis susijusių su 15 ir 18 pakeitimuose išdėstytais siūlymais viešai skelbti e, sankcijas ir siūlymu neskelbti, neviešinti informacijos apie sankcijas ECB, jeigu tas bankas manys tai esant reikalinga. Tačiau man atrodo, kad visos politinės frakcijos sutarė dėl to, kad pagal tą pateiktą pirminį pasiūlymą ECB suteikiamos nepagristos galios veikti savo nuožiūrą ir neužtikrinamas skaidrumas. Kadangi dirbau dėl piknaudžiavimo rinkomis direktyvos e, ir kalbant apie numatytus terminus, ir, ir momento, laiko momento, kada turi būti paskelbta apie sankcijas, e, kuriomis siekiama kovoti su rinka iškraipančiomis priemonėmis. Koks tas laikotarpis turėtų būti nustatytas, koks terminas turėtų būti numatytas, e, per kurį ECB turėtų teisę e, atidėti sankcijų paskelbimą. Aš tikiuosi, kad aš tokią informaciją žinosiu iki šio posėdžio pabaigos. Pavyzdžiui, ar trys metai yra per trumpas, per ilgas laikotarpis ir ar turėtume apsistoti ties šiuo skaičiumi, bet man reikėtų jūsų komentarų. Tačiau net jeigu leistume ne iš karto skelbti apie sankcijų paskelbimą, vis tiek ACB turėtų e, apie tai, e, pasi, pasikonsultuoti su mūsų komiteto valdyba dėl to paskelbimo atidėjimo. Žinau, kad kai kurios frakcijos mano, kad visiškai nereiktų leisti vėlinti sankcijų viešinimo. Todėl noriu pasiklausti, kokia yra nuomonė, kokį terminą numatyti. Žinau, kad EPP ir ALDE frakcijos pritarė trijų metų laikotarpį. Todėl norėčiau teikti kompromisą ku... ir tikiuosi, kad galbūt šiandien bus dėl jo susitarta, jei ne, tikiuosi, kad susitarsime per kitas dvi dienas susirašinėdami šiuo klausimu. Techninio pobūdžio pakeitimai. Ponas Gygoldas pateikė pakeitimų dėl e, nuostatų suderinimo su bendru priežiūros mechanizmu. Jei teisingai suprantu, mes tikriausiai čia visiškai sutarėme šiuo klausimu dėl skaidrumo reikalavimų kurį, kurį, kurį siūlo ponas Sams. Aš visiškai tam pritariu. Aš manau, kad reikia visiško skaidrumo, e, ypač jeigu bus nuspręsta apie sankcijų taikymą paskelbti vėliau, turime, nuspre, turime numatyti laikotarpį. E, taisyklės turi būti skaidrios, prognozuojamos ir vienodai taikytinomos visiems, kad nebūtų diskriminacijos. Taip pat svarbu ECB e, e patvirtinti tam tikrą m, pagrindą, kuriame jis veikdamas galėtų taip pat pasitelkti ir apeliacijų procedūrą. E, Taip pat, e, jeigu bus nuspręsta vėliau paskelbti apie sankcijas, reikia e, vengti bet kokių galimų nesusipratimų čia. Ir Svenas ir aš draugė teikėme pakeitimą šio klausimą, ir atrodo, mes visiškai turime, tik reikia mm, suderinti teksto formuluotės, paprašysiu sekretoriato čia mums padėti, kad būtų parengtas, e, parengtos teisiškai korektiškos nuostatos ir kad tai, tas tekstas būtų priimtinas visiems. Toliau atskiri pakeitimai. Daugiausia sunkumų man iškilo dėl pono Fernandės 19.20 pakeitimų, kurio, ir čia grįžtų prie mūsų ką tik svarstyto pranešimo. Čia kalbama apie tai, kur, kam panaudojamos lėšos surinktos iš sankcijų. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šį klausimą ir pasidalintumėte savo mintimis. Aš, pavyzdžiui, galvojau, kad tos lėšos turėtų nusėsti ECB ir kad ECB iš tų lėšų, naud... tas lėšas naudotų tyrimams. Ir tai, tai, tai būtų ta pati situacija kaip ir su muitų rinkimu nacionalinėje sistemoje. Skaidrumas turi būti absoliučiai užtikrinamas Ir tai tikrai neturėtų tapti papildomų pajamų šaltinių ECB. Tačiau nežinau, kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi galėtume tas lėšas nukreipti kitai institucijai. Norėčiau paklausti, ką, kokiu, kokiu mąstymu koks mąstymas pona Fernandėse privedė prie tokio siūlymo. Ir ką mano kiti kolegos, ar, ar tas e, pajamas iš sankcijų turėtume kaups, e, skirti į bankų gelbėjimo fondą. Pritariu pono Bolco 25 ir 13 pakeitimams. Kaip matėme iš daugelio um, um, probleminių situacijų, tarp valstybiniai nusikaltimai nežino e, sienų, todėl reikia veiksmingų sankcijų. Pono Mavirėts 11 pakeitimas dėl nediskriminavimo. Kalbant apie tai, svarbu, kad e, sistema nebūtų diskriminacinė niekieno atžvilgių ir kad nepamirštume bendro priežas mechanizmo nuostatų. E, mane informavo, kad dabartinis pasiūlymo tekstas ne visiškai atitinka priežiūros, e, bendro priežiūros mechanizmo nuostatas. Todėl mes turime padirbėti, dar išsiaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu remtas ir ar tos nuostatos atitinka bendrai priežiūros mechanizmą. Ir tikrai reiktų tą klausimą iki galo išnagrinėti. 13. pono Ferberio pakeitimas. 12. Mano krivė pakeitimas. Man jis kelia šiek tiek rūpesčių, nes mm, mm beros buvo siūloma centriniam bankui suteikti tą naują įgaliojimą, bet turime čia diskusijoje išsiaiškinti, ar nacionalinės įgaliotos institucijos yra už tai atsakingos, ar Europos centrinis bankas prisima atsakomybę už sankcijų režimo uh, panaudojimą, už sankcijų taikymą. Kaip suprantu, e, egzistuoja skirtingos teisinės tradicijos ES, pagal kurias kai kuriais atvejais e, nacionalinės institucijos turi parodyti iniciatyvą. Ir aš tikiuosi, kad tai išspręstų pono Ferberio iškiausius klausimus, bet aš noriu išklausyti jo komentarų dėl to, kai, kas yra kompetitinga institucija, šiuo atveju nacionalinė institucija ar ECB. Galbūt išklausiusi jūsų pakeisiu savo nuomonę ir norėčiau šią savaitę pateikti tris, parengti tris kompromisinius pasiūlymus ir aš tikiuosi, kad mes bendrais bruožais dėl jų jau sutarėme ir kad galėsime valtuoti dėl šio pranešimo, kaip ir numatyta, kitą antradienį ypač atsižvelgiant į tai, kad niekas tikriausiai nenorime, kad vėluotų bankų sąjungos įgyvendinimo planai. Taigi, jeigu sulaukšiu komentarų iki šios savaitės pabaigos, būčiau tikrai dėkinga. Dabar esu pasiruošęs išklausyti jūsų minčių. Dėkuoju, panikiai. EVP šešėlinis panešėjas Markus Weber. Ačiū kolegiai Kei už nuveiktą darbą. Iš tikrųjų mes turime sutelkti dėmesį į tris temas, kurios turėtų svarbiausiai, mums labiausiai rūpėti. Tai reikėtų man užtikrinti pakankamą skaidrumo, turint omenyje tą skelbimo visuomeniai praktiką. Antra, taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip nu, bus nustatinėjimos E, senaties e, datos, kada jas pradeda ir kada baigia galioti ir taip pat reikėtų apsisti dėl įgaliojimo, kompetencijų. Dėl skaidrumo. Aš manyčiau teisinga siekti skaidrumo ir jį užtikrinti, tačiau pirmose diskusijose aš jau minėjau, kad dvigubai bausti negalima ir rinka, ir valstybės institucijų uh, iniciatyva. Tai yra, reikėtų siekti, kad būtų mm, baudžiama už nuostatų nesilaikymą vieną kartą. Todėl aš skeptiškai vertinu šitą pasiūlymą. Aš pateikiau pakeitimą manydamas, kad sankcijas taikyti tik tai tais atvejais, kai yra jau ištemti visi kiti teisės E, ginčių sprendimo keliai teisiniu būdu ir kai yra netaikomas senaties terminas. Jeigu kas nors yra kuo nors kaltinamas, turėtų pirmiausia turėti teisę būti ieškovas e, e, teisme, tai yra ginti savo teises. Dėl senaties termino Manyčiau, kad tas terminas turėtų būti pradėtas skaičiuoti tuo metu, kai e, apie tam tikrą problemą sužino valstybės institucijos ir kai konstatuojamos problemos ir todėl mes turėtume stengtis, kad senaties terminas neįsigaliotų per greitai. O kai turime omenyje galimybę kreiptis į teismą, tai ko gero turėtume aiškiai pasakyti, kad ne Europos centrinis bankas, ne kita institucija, o tiesiog e, teisybės būtų ieškoma, taip sakant, teisme. Aš tiesiog džiaugiuosi kei pasiūlymų dėl to, kad tu nori uh, E, kuo sėkmingiau veikiančios e, Europos, e, Europos bankų sistemos, tačiau vis dėlto nacionalinės institucijos turėtų veikti kartu su Europos centrininiu banku, tačiau vis dėlto sankcijas turėtų paskelbti ir jas taikyti tik tai valstybės narės institucijos ir niekas kitas ir todėl čia aš matau tam tikrą prieštarą. Aš tikiuosi, kad į kai kuriuos tavo klausimus atsakiau bent jau mm, garsiai pamastydamas, aš nežinau, koks galėtų būti tinkamiausias senaties terminas, tačiau reikėtų pirmiausia pagalvoti apie tą patį priimtiniausią pagrįstą terminą kol kas negalvojant apie jokius konkrečius metus. Svarbu, kad mes daug nesiginčytume ir tiesiog prieitume prie balsavimo sklandžiai, o žinoma diskutuoti toliau su pranešėjai aš esu visada nusteikęs. SND šešėlinis pranešėjas Kostas. Dėl pranešėjos pranešimo projektu. Pavyzdžiui, devintasis pakeitimas. Mes puikiai suprantame, kad skaidrumui reikėtų teikti prioritetą, tačiau su tam tikromis išlygomis. Ir tokių išlygų motyvų yra pakankamai. Mes turime siekti, kad būtų nediskriminuojamas joks bankas, nepriklausomai nuo jo dydžio. Kitas aspektas. Vienuolkas pakeitimas. Dėl prieštaringo teksto ir dėl tam tikrų pranašumų suteikimo ir dėl sąžininkos konferencijos sąlygų užtikrinimo. Aš pateiksiu pasiūlymą, pakeitimo pasiūlymą žodžiu, kad apskritai nuo 8 straipsnio į 11 straipsnio nuostatų panašios nuostatos tiesiog būtų atskirtas arba kad jos būtų eliminuojamos dėl šeštojo pakeitimo. Jeigu man reikėtų rinktis, tai ten, kurioje kalbama apie sprendimo prieimą dėl, dėl sutarties pažymimo procedūros pradėjimo. Maničiau, kad čia e, kažkaip sumažiname objektivumą. Ypač galvojant apie tekstą, kurį aš skaičiau kituose panašiuose pakeitimuose. Galbūt mes galėtume dvišalių pagrindų padiskutuoti apie tą pakeitimą. Dėkuoju. Alde. Ačiū. Svarbiausi dalykai yra žinoma laikas, per kurį yra paskelbama informacija apie sankcijas, kurias yra numatę priežo institucija ir ECB ir taip pat reikėtų sankcijų ir nuobaudų uh, stebėseną užtikrinti. Reikia, kad šitos sankcijos būtų skaidrios, veiksmingos ir priimtos tinkamiausių metų. Taigi aš pritariu šiandien panešėjui už pasiūlymus. Aš manau, kad ECB turėtų priimti sprendimą dėl sankcijų, tačiau vis dėlto Europos centrinis bankas galėtų priimti sprendimą, nepriiminėti jokių sprendimo dėl sankcijų ir reikia, jeigu reikia kai kurias e, detalės patikslinti. ECB turėtų pateikti daugiau informacijas dėl siūlomų e, sankcijų skaičiuojant sumą dienai Aš manau, kad negalima e, tiesiog siūlyti dienos dydžio sankcijų, neatsižvelgiant į aplinkybės. Bet to reikėtų pagalvoti apie tai, kaip bus užtikrinamas aiškumas finansų institucijoms. Šitos sankcijos turėtų būti taikomos e, tam tikram kokiačiam laikotarpiu, sakykime, penkerių metų laikotarpiu po to, kai buvo konstatuotos Centrinio banko e, iniciatyva tam tikros e, spragos arba pažeidimai. Taigi viskas turėtų būti labai aišku ir jeigu tai bus užtikrinta, tuomet mes galėsime pritarti Ferber ir Barts pakeitimams. Dėkuoju. Gue, Marija Matyvės. Dėkuoju. Atsiprašau, kad pavėlavau ir nedalyvau diskusijos pradžioje. Aš nesu šešėlinė pranešėja mano frakcijoje kolega Migelį yra šiandien panešėjas ir jis negalėjo atvykti, todėl aš jam jį pavaduoju. Tiesiog norėčiau paminėti kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, dėl Europos Centrinio banko galimybių paskirti sankcijas. Manyčiau, kad mes ir toliau galėtume mąstyti šią linkmę, tačiau svarbiausias dalykas rimtai vertinti ES pinigų politiką. Man iškyla du klausimai keliantys rūpeščiai. Jeigu mes rimtai nevertinsime Europos centrinio banko pinigų politiką, politikos, jeigu jos nevertime jos veiksmingumo, tai įgyvendinami kitas politikas nesulauksime tų tikėtinų rezultatų. Net jeigu rezultatas ir būtų palankus, tai vis dėlto turėtume konstatuoti, kad bankų sistema gavo milžiniškus finansų srautus ir vis dėlto bankai negalėjo patenkinti to padidėjusio finansavimo poreikio, poreikio kylančio iš verslo. Jeigu mes ir toliau tęsime panašią pinigų politiką, jeigu lėšos nepasieks realios ekonomikos, tai tos lėšos liks bankuose. Bankai tuomet disponuos laisvai tomis lėšomis, vykdys spekulacinę politiką ir iš jos nebus naudos niekam. Mūsų manimu, čia susidurėme su dviem aspektais. Kai kalbame apie Europos centrinio banko veiklą, turime pateikti labai aiškius pasiūlymus, tiesiog e, siūlyti užtikrinti politikos, e, politikų, vykdomų politikų sąsajas, atitikti. Ati Kitaip mes negalėsime ve, palankiai vertinti pinigų politikos, jeigu ji neleis pasiekti tų tikslų, kuriuos esame užsibrėžę. Marisa, man atrodo, kad ne apie tai kalbame dabar. Atsiprašau, atsiprašau, aš norėjau paminėti kai kuriuos uh, bankų veiklos pavyzdžius. Tiesiog aš norėjau pakalbėti apie Europos centrinio banko veiklos ataskaitą. Atsiprašau, atsiprašau, aš peršokau, o apie sankcijas tiesiog norėjau kalbėti. Into, Kaip ten bebūtų, mes e, pasižymėsime tavo pastabas dėl metinės ataskaitos. Taigi kitas pranešėjas šiuo klausimu. Sven Gigaut. Aš buvau jau išsigandęs, aš pagalvojau, kad mes apskritai imsimės kritikuoti apskritai kapitalizmą guo vardu. Dėl ataskaitos mes galime pritarti pranešėjai ir pakeitimams Tačiau abejonių kelia pirmasis ir 3K pakeitimai. Nežinia, ar tie pakeitimai yra e, priimtini bendriesiems rinkos principams. Mes turėtume SSM kontekste taip pat nenukrypti nuo bendros krypties ir žinoti, kas yra taikoma bendros rinkos kontekste. Mums abejonių kelia būtent tie du pakeitimai. O šiaip mes pritarėme iš esmės jūsų nuomoniai. Be to mes pastebėjome, kad jūs laikotės panašios nuomonės dėl 18 pakeitimo. Dabar dėl senaties termino. Mes manome, kad priežiūros ir stebėsinos dalykai yra labai sudėtingi, kadangi sankcijos dažniausiai yra skiriamos po to, kai ECB yra atlikęs stebėseną. Todėl mūsų manimų senaties terminas gali būti ilginamas. Dėl dienos dydžio nuobaudų arba sankcijų nustatymų tiesiog viena sankcija arba vienas dytis galbūt būtų tinkamesis, tačiau galvojant apie stebėseną, reikėtų pasakyti, kad yra 1.15. E, uh, viena penkioliktoji dalis yra taikoma skaičiuojant nuo BVP. Markus sakė, kad nereikėtų skelbti informacijos apie sankcijas. Tol, kol nėra galimybės kreiptis į teismą. Aš manyčiau, kad negalėtume skelbti e, informacijos apie sankcijas, jeigu nebus e, konstatuota, kad jos yra apskaičiuotos tinkamai. Netgi ECB gali daryti klaidų. Dėl tų terminų nuo paskelbimo. Aš manyčiau, kad kai kuri informacija apie sankcijas gali būti paskelbta ir anksčiau, kadangi turime vadovautis ES teisės aktais dėl informacijos skelbimo. Svarbiausia užbėgti už akių situacijai, kai sankcijų, dėl apie sankcijas yra neskelbiama, o po to baigėsi senaties terminas. Todėl, jeigu aš teisingai supratau, ką sakė Markus, reikėtų pagalvoti apie tą pagrindinį tikslą skelbti informaciją ir taip pat vadovautis bendrijos teisės aktais dėl informavimo. Aš manyčiau, kad mes vis dėlto surasime kompromismą, kadangi čia nėra tas didžiulis karas e, su kapitalizmu. Kolega Balts. Trumpai. Aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų reikia palūkėti informacijos paskelbimo, kol teismo keliu nebus išspręstas galimas ginčas. Tačiau kitas dalykas man yra pakankamai svarbus, turint omenyje tarptautinį kontekstą ir, pavyzdžiui, sankcijas, kurios galėtų būti skirtos ES bankams ir koks poveikis galėtų būti jų santykiams su JAV. Per pastarosius mėnesius mes susidūrome su pakankamai nemaloniais pavyzdžiais. Manyčiau, kad galvodami apie sankcijų politiką turėtume derinti veiksmus su savo tarptautiniais partneriais. Aš manyčiau, kad ta kryptis būtų tinkamiausia. Tačiau kita vertus akivaizdu, kad tas, kuris atliko pažeidimus, padarė pažeidimus, jis turi tiesiog būti nubaistas, vokiškai kalbant, turi tiesiog e, atverti savo piniginę. Tačiau ES mastu nereikėtų imtis labai drastiškų žingsnių, kurie sumažintų mūsų bankų konkurencingumo tarptautiniu mastu. Kai kurios sankcijos priimtos pastaruoju metu sumažino įmonių ir apskritai ES finansų sektoriaus konkurencingumą ir todėl manyčiau, kad reikėtų pažvelgti plačiau. Norėčiau padėkoti kolegoms už nuveiktą darbą ir žinoma, aš pritariu Markus Ferber pakeitimams be išlygų. Trumpai, iš tikrųjų kalbėsiu trumpai. bendros priežiūros mechanizmų atstovė kalbėjo apie bankų sueuropinimą, rinkų e, konsolidaciją ir iš tikrųjų mums yra reikalinga europinė bankų sistema. Tačiau sprendžiasias problemas neišvengsime ir tam tikros rizikos. Jeigu bankų priežiūros mechanizmas neturės pakankamo finansavimo, tai jisai veiks nepakankamai gerai. Bet to praėjusią kadenciją šis komitetas pasisakė už tai, kad bankų priežiūros mechanizmas būtų sukurtas ir kad būtų atsižvelgta Europos komisijos pasiūlymus ir kad bankų sistema būtų stiprinama ir kad priežiūros uh, aspektai taip pat būtų tobulinami. Mes jau anoje kadencijoje kalbėjome, kad sankcijos ankstesnėme galiojančiame reglamente ir šiame naujame siūlome reglamente turėtų padėti stiprinti ir priežiūros mechanizmą ir visą ES Europos bankų sąjungą sankcijos dabar tenka ne tik tai e, konkurencingumo, už konkurencingumą atitink, e, atsakingam komisarui, bet ir teisingumo teismas taip pat e, gali spręsti šiuos klausimus. Taigi labai svarbu tinkamai sudėlioti įgaliojimus. Ačiū dabar žodis pranešėjai Kei. Na, aš pakalbėsiu, pabandysiu su, pakalbėti su šešėlinės pranešėjais, pažiūrėsime, gal pavyks pasiekti e, kokį kompromisą per ateinančią parą ir tuos kompromisus paskelbsiu raštu e, kartu su sekretorietu, e, siekiant, kad mūsų atskiri pakeitimai būtų dėrėtų tarpusavėje ir dėrėtų su teisės aktais nes ne tik su kapitalo direktyva reikia suderinti, bet ir su SSM, CRM ir rinkos piknaudžiavimo reglamentu. Tai reikia užtikrinti, kad mūsų pakeitimai yra nuseklus ir manau, kad su keturiatu tai padarysime per 24 valandas ir tikiuosi, kad dėl to sutarsime ir nubalsuosime e, kitą antradienį ir tikiuosi, kad ir kiti mano pranešimai bus kada nors tokie paprasti kaip šitas. Ačiū. Na, dabar paskutinis. Atsiprašau, turiu priminti, kad balsuojama bus lapkričio 11 dieną. Kartu ir su kitų pranešimų dėl statistikos. Taisyklių. Dabar kitas darbo tarkės klausimas yra ECB metų ataskaita 13 metų Pranešėjas yra Pablo Zalba Bidegan. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti šiam pranešimui tam tikrą kontekstą. Tai yra 13 metų ECB metinė ataskaita ir nors jau baigėsi beveik 14 metai, e, kuomet įvyko svarbių pokyčių ECB ir paskelbtas svarbių priemonių. 13 metų kontekstas buvo toks, kad nepaisant BVP sumažėjimo 0,4 procento ir didelio nedarbo, finale gale matėsi šviesa, pamatėme pirmuosius atsigavimo ženklus ir jie buvo konsoliduoti 14 metų eigoje, nepaisant naujų iššūkių, yra rodiklių kad gali e, įvykti trigubą recesiją ar trijų pakopą recesiją, atrodo, kad ekonomika, nors ir netokiu lygmeniu, kaip norėtume, jau atsigauna ir tikiuosi, kad kitais metais užregistruosime 1,2 procentų augimą. E, infliacija. 13, 13 metai pasibaigė e, su 1,3 infliacijos rodiklių, tai yra toli gražu ne tas rodiklis, kuriuos siekia ECB, nes jo tikslas yra maždaug apie 2 procentus. Šių metų rugsėjo mėnesį infliacija pasiekė 0,3 procentus. Tai yra dar toliau nuo ECB nustatyto tikslo. Be to, Kalbant apie kreditą privačiam sektoriui, tai čia matome neigiamą lygmenį 13 metais metinis lygmuo nekito, jis sudarė 2,4 procento. Ir šiandien priežiūros mechanizmo pirmininkė sakė, kad rinkos fragmentacija mažės ir kreditas privačiam sektoriui e, toliau nebemažės, tačiau yra tam tikrų spragų tarp valstybių narių, ypač turint galvoje periferinės valstybės narės kur ekonominė situacija prastesnė, palyginti su centrinėmis valstybėmis. Na, šis praga mažės e, ir bus didinamas postumis augimui ir darbo vietų kūrimui. 2013 metais, ko gero, ECB galėjo veiksmingiau taikyti jos dispozicijoje turimas priemonės, ypač kalbant apie finansų rinkos fragmentaciją. Mums atrodo, kad 2013 metais daugiau buvo galima padaryti šiuo aspektu. Visgi ECB reagavo vis dėlto greitai ir dėl to finansų rinkos patyrė mažesnį stresą, eurozona galėjo, ne, taip pat prisidėjo prie pasitikėjimo stabilizavimo bendra valiuta palūkanų normos valstybės narėse mažėjo ir tai mažino e, palūkanų išlaidas paskolų aptarnavimui. Tačiau reikia neišleisti iš akių taip pat ir ekonomikos atsigavimo, darbo vietų kūrimo, nes tai reikalauja bendrų veiksmų tiek iš, nes, nes vien tik pinigų politikos priemonės negali užtikrinti darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo. Ekspansinė pinigų politika reikalauja taip pat, kad dalyvautų valstybės narės, ypač didžiosios valstybės narės. Ir Taip pat e, čia turi dalyvauti ir valstybė, Europos Sąjungos institucijos, turime suprasti, kad negalime klaidinti piliečių, sakydami, kad vien tik pinigų politika gali e, padėti aukti ekonomikai ir darbo vietoms. Mums reikia bendrų veiksmų visam tam. ECB priemonės paskelbtos šių metų brželio mėnesį, kurių tikslas būtų padidinti ECB balansą 1 milijardų eurų. Tai priemonės yra sparvės, šio, tačiau jos, jos veikia tik tai tam tikrą laiką, nes leidžia valstybės narėms atlikti reformas imtis priemonių, kad būtų galima eiti mm, pirmin, didinant ekonominę integraciją, politinę integraciją. Tačiau vienas ECB negali išspręsti valstybių narių struktūrinių problemų. Todėl pačios valstybės narės bendradama su, su Europos institucijomis turi imtis veiksmų tam, kad sukurtų tvirtus pagrindus ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Ekspansinė pinigų politika vien pati negali sukurti pakankamo stimulo visuomeniai paklausai didinti. ECB priemonės yra laikino pobūdžio, jo pranašumas yra tas, kad valstybės narėms tam tikrų metų e, suteikiama laiko konsoliduoti savo finansus, vykdyti struktūrinės reformas kas e, užtikrina sąlygas darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui. Taip pat noriu priminti, kad ECB yra nepriklausoma institucija. Ji vykdo pinigų politiką nepriklausomai, tai rašyta sutartyje. Taip pat turiu pabrėžti tą faktą, kad, kad e, pagal bankinį ramstį nuo lapkričio ketvirtos dienos stabilumo priežos mechanizmas pradės veikti. Tai yra svarbus žingsnis į priekį. Ir e, tai padės didinti finansinį stabilumą. Rezumuodamas, e, turiu pasakyti, kad e, demokratinis Europos parlamento atskaitomumas yra labai svarbus Ir šio mechanizmo patikimumas yra labai svarbus. Aš šias dvi kryptis norėčiau inkorporuoti į pranešimą, tačiau aišku, aš dėmė išklausysiu kolegų šešėlinių pranešėjų nuomonių ir atsižvelgsiu jos. Ačiū, dabar suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Prašau kolegų kalbėti nelgiau kaip tris minutės. nes e, jau mums laiko trūksta ir pirmiausia Renato Soru, socialistų ir demokratų frakcija. E, grazie, prezidente. E, Ačiū, pirmininkė. Dar su pranešėjų nebuvome susitikę ir tai padarysime šią savaitę ir galbūt aš geriau uždėsiu savo poziciją kitame posėdėje. Ačiū. Dabar EKR vardu panas Notis Marijas. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešiui už parengtą projektą. Ir galiu pasakyti, kad iš esmės iš esmės, kad e, mes pritarėme pranešimui. Svarbiausiai aspektai čia yra paminėta, kad 13 e, metais buvo vis dar neigiamas ekonomikos augimas. Ne, tai yra tiesa, tačiau mums reikia augimo, kuris kurtų darbo vietas, ne šiaip savo augimo, kuris būtų skaičiai. Tiesiog. E, nedarbas buvo pasiekęs didžiulį lygiai pačio Europos pietuose. Ir nedarbas sudaro nuo 5 iki 25 procentų skirtingos valstybės narėse, ypač jaunimo darbas e, yra didžiulis, kuris yra Graikijoje daug didesnis negu Vokietijoje ir Austrijoje. Taip pat defliacijos klausimas yra svarbus ir likvidumo klausimas taip pat. Tiesa, kad bankai gavo daugiau kaip 1,6 trilijono eurų, tačiau galų galę šie pinigai nepasiekė rinkos. Taigi aš norėčiau, kad parlamentas atsižvelgtų, e, pranešęs atsižvelgtų į šios dalykus. Visai teisingai parašyta, kad Europos centrinis bankas pagal sutartį ir 123 ypač straipsnį negali finansuoti vyriausybių. Tačiau tai nereiškia, kad kad jie turi nueiti į kitą kraštutinumą, nes jeigu matome skaičius, tai, tai e, jie rodo, kad 13 metais ECB uždirbo 1,4 milijardo eurų e, pelno. 161 milijonas yra pelnas yra iš obligacijų pirktų antrinėje rinkoje. E, ir iš viso 13 metais jau uždirba 961 milijoną eurų, o 337 milijonai tai yra pelnas vien tik tai iš Graikijos obligacijų. Taip negali būti. ECB negali ir toliau supirkinėti e, obligacijas antrinėje rinkoje už 40 procentų jų nominalios vertės ir po to reikalauti gražinti jiems, jam e, visą akcijų vertę. Šiemet mes mokėsime 6 milijardus Europos centriniam bankui daugiau negu kad jis sumokėjo už tas obligacijas. Taip negali tęstis. Jeigu žiūrėdami ECB e, pelno skaičius, matome, kad dabar turi obligacijų už 180 milijonų eurų, kurios jie pirko antrinėje rinkoje. Ką mes siūlome? Labai paprasta. ECB gali susigražinti tiek, kiek sumokėjo už obligacijas, plus palūkanas, kokias yra šiandien, pavyzdžiui, 0,15 procentų. Manau, kad tai būtų visai pamatuota. Na, mes šios dalykus aptarsime ir su pranešėju. Kitas dalykas, ECB sako, kad e, kitais metais jis paskirstys pelną, kad sumokėtų už obligacijas, e, Graikija turi skolintis iš įvairiausių vietų, iš TVF, kad sumokėtų už obligacijų nominalę vertį, o turės, bet e, turės laukti pelno paskirstimo iki kitų metų. Situacija ta pati ir su kitomis šalimis. Manau, kad turime tai aptarti ir turėtume galimybę e, įtraukti detaliai šios duomenės, kuriuos aš jums pateikiau. Ir tai būtų parama iš tikrųjų konkrečioms valstybėms narėms. Nes ECB reikalauja, kad už obligacijas būtų suminėta nominali vertė, o ne ta vertė, kiek, kurią jie sumokėjo. Ačiū toliau. Alde vardu Remont Remozai Balcelis. You... I don't see our colleague. Matau jo. Kolegos salėje nėra. Toliau guoja e frakcija. Marisa Matijas. Taigi dabar galiu pakomentuoti e, šį klausimą. Atsiprašau sekretariato. Aš iš tikrųjų neturėjau pasisakyti diskusijose dėl sankcijų. Turiu bendro pabudžio pastebėjimų. Pablo jau tikriausiai juos žino. Aš nesu šešėlinė pranešėja GUE frakcijoje. pozicija panaši kaip ir Pablo, nagrinėjame ECB veiklą, pinigų politiką ir daug starimo to klausimų nėra. Taigi reikėtų dar kartą peržiūrėti pinigų politiką nuosekliai, įvertinti silpnasias vietas ir taip pat konstatuoti, kas vyksta sėkmingai. O mes turėtume ko gero pateikti rekomendacijas. Aš jau daug kalbėjau ir dabar norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausias rekomendacija tai yra politikų e, sąsajos. Jeigu tų sąsajų nebus, tai pinigų politika nebus veiksminga ir jinai mūsų neišves iš krizės, kadangi taupimo politikos apskritai nederėjo su pinigų politika iki šiol. Antroji rekomendacija - tai klausimas, kurį paminėjo Pablo taip pat. Tai labai ekspansyvi pinigų politika neišsprendžia jokių problemų, jeigu tos lėšos nepatenka į realią ekonomiką. Bankai yra labai likvidus, tačiau lėšos nenukreipiamos į rinką, bankų likvidumas tarsi yra labai geras dalykas, tačiau e, e, mes turime išvengti ir papildomų, papildomų efektų, tai yra bankų spekulacijų. Taigi vien tik tai bankų likvidumo užtikrinimas yra nepakankamas veiksnys. Žaliųjų vardu ponas Izas Kun ponas Urtas Zundira. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už jo darbą. Turiu keletą pastebėjimų. Manau, reiktų akcentuoti tai, kad ECB pernelik mažai nuveikė ir per vėlai. Negalime, mes, negalime visko perkelti ant vyriausybės pečių. Turime bent kiek pakritikuoti tai, kad ECB labai lietai įsibėgėjo ir ECB nesilaiko savo mandatų dėl kainų lygių ir tai reikėtų ir pasakyti. Reikėtų konstatuoti, kad ECB nesilaiko jam sutikto mandato. Manau, pranešime reikėtų aptarti tą scenarijų, kuri, apie kurį kalbėjome, apie kurį kalbėjo Jackson Hole, ECB prezid, vadovas, e, komentuodamas paklausą ir ekonominę politiką. Žiūrėjau, pinigų politiką. Marisa kalbėjo apie tai. Turime būti pasirengę atlikti analizę ir išsiaiškinti, kodėl pirmasis aukcionas neįvyko, kaip buvo suplanuota. Ir, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje tie e, procesai prasidėjo tik 2012-aisiais, buvo iškilo problemų dėl viešo balanso, dėl, dėl, dėl sąskaitų balanso ir turime išsiaiškinti, kodėl ECB nesijėmė e, kiekybinių skatinimo priemonių, skirtingai nei, nei kiti bankai. Kaip žinote, kaip žinome, e, šalių e, biudžetai, šalių išdai turėjo sumokėti už tai, kad iškilo problemų, o ypač tai, tai reiktų čia priminti, kad ECB yra ta paskutinė skolinanti institucija. Tai, pažiūrėjau, Ispanijai tai sukėlė didelių problemų. Turime palyginti ACB veiksmus ir federalinių rezervų banko Amerikoje veiksmus. Pavyzdžiui, federalinių rezervų bankas ėmėsi labai pozityvių veiksmų, ir, mm, o pas mus nėra skatinamųjų priemonių. Dabartinėje situacijoje negalima atšaukti skatinamųjų priemonių. Man atrodo, 15 punkte tai raginama padaryti, bet aš nemanau, kad tai galima padaryti. Manau, kad reikia iš naujo e, inicijuoti tokias priemonės. Taip pat turime aptarti teisinius suvaržymus ECB. ECB pradžioje sakė, kad, ji ne, kad jis nedalyvaus kai kuriuose struktūrose, tačiau turime kvestionuoti kai kurias išimtinės priemonės. Manau, kad kai kurios išimtinės priemonės nėra jų kompetencijos, banko kompetencijos dalis. Uh, Ir mes patenkinti, mes žiūrėjomės tuo, kad valdyba paskelbė savo posėdžių protokolus, tačiau tai pasi, pasigendame kitų e, skaidrumo priemonių. Taip pat bankas e, nereaguoja į parlamento e, pranešimus. Taip pat tai turi būti dvipusis, eismas turi būti dvipusis ir Europos Centrinis bankas ir toliau gina struktūrinės reformas, tačiau darbo jėgos rinka nėra ECB e, kompetencijai priskirtas rytis. Ir kalbant apie likvidumo problemas iškilusias bankams, ponas Trišė nusintė raštą Zapatero vyriausybė ir puikiai žinome, kas buvo po to. Tai nėra ECB kompetencijų sritis Ir tai turėtume aiškiai konstatuoti šiame pranešime. Priežiūros klausimas. Na, tai tikriausiai mažesnė iš dviejų blogybių e, tos užduoties patikėjimas Europos centriniam bankui, bet mes, mums reikėtų tikrai nepriklausomos institucijos ir toliau turėtume to reikalauti, kad jie būtų sukurta. Nežinau, jūs prašėte žodžio. Taip. Ačiū pirmininkė po Strasbūro sesijos neturėjome galimybės aptarti šio klausimo, neturėjau galimybės su kolegomis išsamiau aptarti šį klausimą, bet aš galiu trumpai apžvelgti jį. E, žinau, kokios, yra, kokios buvo pirminės reakcijos į šį pranešimą. E, džiaugiuosi pranešėjo komentarais jis teigia, kad ekonominė padėtis pasikeitė, socialiniai aspektai taip pat pasikeitė. Pavyzdžiui, augančio, tačiau augančio nedarbo klausimas ir toliau lieka mm, aktualiausia problema daugelie šalių ir ją reikia spręsti. Tai yra mums svarbiausias klausimas, ypač jaunimo nedarbas. Augimas, skurdo augimas kai kuriuose šalise Pavyzdžiui, kai kuriuose šalise 5 procentai šeimų gyvena žemiau skurdo ribos. Ne, žinau, kad pinigų politika pati savame šios situacijos negali pakeisti. Ji neužtikrins um, pagreičio. Ji viena nepadės Europoje atsistoti ant kojų. Tačiau jeigu e, vienos pinigų politikos nepakanka, Nemanau, kad kad viskas susijęs su struktūrinėmis reformomis atskirose šalise arba fiskalinėmis reformomis. Tačiau jei tokių reformų būtų imamasi, paisant šalių suverenumo, taip pat nepamirštant, kad jos turi laikytis e, fiskalinės biudžeto e, disciplinos sutarties ir investuoti. E, Tačiau tas požiūris nebūtinai užtikrintų darbo vietų augimą. Vėlgi grįžame prie investicijų klausimo, kalbantis su Junkeriu. Kalbėdamėsi su Junkeriu akcentavome, kad būtina E, pradėti stambaus masto finansavimo projektus Europoje kitiems penkiems metams, kurie apimtų milijardus eurų. Jis, kalbėdamas Rasbūre, pristatė šį pasiūlymų paketą ir jisai pareiškė, kad jisai patiks pasiūlymus dėl tokių stambių e, finansavimo projektų, nesukurdamas naujos skolos. Man įdomu, iš kur gal ar tai bus, ar, ar finansų šaltiniai bus privatus sektorius. Mums iš tikrųjų reikia e, parengti didelį plataus masto investicijų planą, kad darbo vietų kūrimas vėl prasidėtų. Europos centrinis bankas neseniai įsipareigojo e, supirkti e, turtu apsaugotus vertybinius popierius ir obligacijas ir konvertuojamas obligacijas. Galbūt e, tai reiktų pasvarsyti, galbūt tai būtų e, galimybė užtikrinti ekonomikos atsigavimą Europoje. Reikia inovacijų, reikia šviežių minčių, kaip viską pakeisti. Aš nemanau, kad struktūrinės reformos atskirose šalise viską išspręs. Pritariu ką tik kalbėjusiam kolegai dėl 16 punkto. ma, manęs tas seksas neįtikina. Manau, kad vien, vien pinigų politikos nepakanka ir kiekybinio e, skatinimo priemonių taip pat nepakanka. Kol Europoje atsiras 4 procentų augimas, kaip JAV, tas kiekybinis skatinimas turės būti milžiniškų mastų. E, Kalbėjausi neseniai su kolegomis ir kalbėjome apie Bundesbanko vaidmenį. Pavyzdžiui, buvo išleistos 30 metų obliga, valstybės obligacijos. Ir per kitus kelis metus veikiausiai jų kaina auks labai nežymiai. kalbame apie 30 metų laikotarpį ir to, to, tokie atvejai mums tikrai turėtų kelti susirūpinimą. Kalbu apie tai, kad augimo e, sistema kurs skatins e, rizikos ribojimo taisyklėmis nesivadovaujanti sistema. Europos centrinis bankas vykdo, vykdė tokią pinigų politiką, kad apsiribojo kainų e, stabilizavimu, tačiau nesiekė stabilizuoti e, valiutos keitimo kurso, kaip, kaip, kaip buvo daroma JAF ir kitose šalise. Ir kalbant jeigu pažvelgsime į, ats, į šalių situaciją, tai prie, suprasime, kad mm, ES galimybės konkuruoti sumažėja. Toliau, eurozonos šalis. Čia situacija su valiutų kursu yra kitokia, tačiau daugybė ekonomistų, vertindami bendrąjį valiutos keitimo mechanizmą, teigia, kad kai kuriuose šalise, e, turtingose šalise, turtingom šalims tas mechanizmas yra palankesnis nei e, skurdesnėms valstybėms. Ir iš tikrųjų tas, ta, tas valiutos keitimo kursas yra kitoks dabar. Tačiau vienintelė konvergencijos gal, galimybė, kuri dar lieka mums yra vidinė devalvacija. Tačiau tai reikštų, kad turtingesnės šalis dar labiau praturtėtų, o skurdesnės dar labiau nuskurstų. Turime e, dar kartą apsvarsyti ACB vaidmens apibriežti ir nuspręsti, kokių priemonių, kokių priemonių jis gali imtis, kad, kad būtų pasiekta konve, tikra konvergencija, o ne kada labiau nuskurstų didelė Europos gyventojų dalis. Mes kalbėjome apie tai su šešėliniais pranešėjais, taip pat svarstėme šį klausimą frakcijoje ir aš manau, kad tai bus mūsų ateitie mm, pasirodusiančio pasiūlymo pagrindas. Ir dabar žodis pranešėjai dar kartą. Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms už pasisakymus, už pasiūlymus. Galėčiau pradėti savo komentaro nuo socialistų frakcijos atstovo pasisakymo. Niekas nekalbėjo apie tai, kad reikalingos tik tai pinigų politika ir kad nereikalingos reformos. Žinoma, reikalingi investiciniai planai, ypač tose valstybėse, kurios uh, vykdo ekspansyvinę finansų politiką. Marija, Marisa Matieš sakė, kad reikia užtikrinti įvairių politikos ryčių sąveiką, kad nebūtų siekiama tik tai pinigų srauto konsolidavimo, bet kad jis būtų panaudojamas ir rinkoje dėl 15 ir 16 punktų. Jūs sakėte, kad reikia pasistengti, kad paskatų nesumažėtų, kad nebūtų atsimamos lėšos iš bankų. Kita vertus, tos įprastinės paskatos priemonės neturėtų būti taikomos amžinai, jų galiojimo laikas turėtų būti ribojamas, kitaip bus pasiektas priešingas efektas. Mes tiesiog norėtume, kad Europos centrinis bankas užtikrintų tinkamą pusiausvyrą tarp e, tos rizikos, kuri kyla akumuliuojant e, pinigų srautus ir tarp tų pinigų srautų nukreipimo į rinką. Taigi labai svarbu, kad nebūtų dėlsiama ir kad nebūtų vėluojama imtis tam tikrų priemonių. Bet to buvo išsakyta mintis, kad tik rinkos ekonomiką skatinačios priemonės ne, nebus pakankamos, reikia e, aktyvinti darbo rinką. Tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti, kuris užimtumo segmentas gali būti skatinamas finansuojant. Taigi pinigų politikos negalima vertinti atsietai. Be to, sutinku su siūlymu, kad reikia ieškoti atskirų politikos sričių e, derinimo ir sutinku su tuo, kad ne tik pinigų politika paskatins atsigavimą rinkoje, reikia imtis įvairių suderintų priemonių kartu. Kolega iš žaliųjų frakcijos teisingai pastebėjo, kad Europos centrinis bankas pavėluotai ėmėsi veiksmų ir jie ne visada buvo teisingi. O būtent dėl tos priežasties ir kitos e, suinteresuotos šalys pavėlavo, nesėmė reikalingų veiksmų Europos centrinis bankas iš tikrųjų nepasiekė tų tikslų, kurie yra suformuluoti sutartyse, ypač infliacijos mažinimo srityje. Aš manau, kad atsakiau į jūsų klausimus dėl 15-16 punktų ir atrodo, kad paminėjau svarbiausius jūsų išklautus, iškeltus klausimus atsakiau juos. Žinoma, laukiu jūsų papildomų komentarų, kurie bus pateikiami formaliai ir neformaliai. Tiesiog aš tikiuosi, kad mes visi pasieksime bendro tikslo. Norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo laik, laikas yra lakurčio 11 o jie aptarnėjami bus gruodžio 8 ir tą pačią dieną komitete vyks balsavimas. Tikoju, posėdį baigiame, susitiksime rytoj ryte. Ryte turime susirinkti laiku, kadangi vyks balsavimas.